Diamo inizio allora, benvenuti innanzitutto cari membri. Kągi, pradedame posėdį. Sveikinu atvykusius, ypač sveikinu nacionalinių parlamentų kolegas atvykusius į mūsų posėdį. Labai džiaugiuosi, kad surengėme šią tarp parlamentinę diskusiją apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį. Turime ir pirmininkaujančios šalies atstovų, Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras ponas Savitski atvyko į mūsų posėdį. Sveikiname Jūs. Šiuo metu mes rengiamės reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką, rengiame tą reformą. Ir pirmą kartą parlamentas šiame procese vaidina tokį labai svarbų vaidmenį. Kaip žinote, pagal naująją ES sutartį parlamentas yra bendras įstatymų leidėjas ir kartu su taryba kalbasi ir yra vien, bent vieno lygio žaidėjas kartu su taryba. Bet ir nacionaliniams parlamentams tenka nemenkas vaidmuo kontroliuoti pagal subsidiarumo principą visus instrumentus pagal 12 sutarties straipsnį. Labai džiaugiuosi, kad nacionalinių parlamentų kolegos dabar galės į, pasinaudoti jiems suteiktą teisę. Nacionaliniai parlamentai pateikė savo pozicijas dėl žemės ūkio, o šiandieninė diskusija, tikiuosi, mus nuves dar toliau, ieškant atsakymų į tai, koks turėtų būti ES žemės ūkio modelis ateityje kaip užtikrinti apsirūpinimo maistu, apsirūpinimą maistu, kaip spręsti klimato kaitos ir kitas problemas. ES turime išlaikyti ir teritorinę pusiausvyrą, turime stengtis, kad tiesioginės išmokos būtų patskirstintos teisingiau, kad būtų teisėtos, kad gerėtų jų reputacija, kaip galima būtų pritaikyti uh, rinkos instrumentus prie bendrosios žemės ūkio politikos, geriau naudoti resursus ir panašiai. Žemės e, kaimo regionai ES egzistuoja ir jie turi teisę egzistuoti ir išsilaikyti ateityje. Parlamentas Birželio 23 dieną priemi des pranešimą, kuriame buvo nustatyti mūsų žemės ūkio politikos prioritetai iki 2020 metų, atsižvelgiant į tos politikos iki 2020 metų prioritetus. Tai yra mūsų atsakas į komisijos 2010 metų lapkričio mėnesio komunikatą dėl žemės ūkio politikos. Jau 2010 metų Liepos mėnesį parlamentas priėmė uh, Džordžo Raino pranešimą ir išreiškė ten savo poziciją dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Kokie yra mūsų tikslai? Mes, kaip ir komisija, siekiame žalesnės, teisingesnės ir efektyvesnės žemės ūkio politikos. Mes žinome, kaip, kad būtina reformuoti BŽUP, atsižvelgiant į tuos iššūkius, kurie ateityje kils žemės ūkioj. Be to mes turime atsižvelgti ir į piliečių lūkesčius, kalbant apie žemės ūkio politiką. Visą tai pasakyta komisijos komunikate gana aiškiai. Dėl ateities iššūkių noriu pasakyti, kad mums reikia stiprios ir tvarios BŽUP. Ir todėl parlamentas taip pat turi kalbėti vienu balsu ir reikalauti atitinkamo finansavimo. Lion ir Garyga pranešimai iš Sūrė komiteto, visi jie pabrėžia, kad ES žemės ūkio biudžetas negali būti mažinamas ir turi būti išlaikytas bent jau 2013 metų biudžeto lygis. Tai atitinka ir mūsų lūkesčius ir tikiuosi, kad mes žengsime šią kryptimį ir toliau. Mes jau vakar komisarų Čiūlos išsakėme savo dviejonės dėl komisijos pranešimo, kuris buvo patiktas birželio pabaigoje. Ir tarsi jame ir nekalbama apie biudžeto mažinimą, bet iš tikrųjų taip yra. Tai yra komisijos pranešimas apie daugiametę finansinę programą. Taigi parlamento lūkesčiai šiuo atžvilgiu buvo neįgyvendinti, tačiau ši pozicija tai yra tik tai diskusijų pradžia. Mes dabar turime užtikrinti pakankamai resursų, kad galėtume įgyvendinti reformą ir turėtume tam pakankamai lėšų, kad galėtume užtikrinti ūkininkams e, egzistencinį pagrindą ir nenuviltume nei ūkininkų, nei piliečių lūkesčių. Gerbiami šio posėdžio dalyviai, gerbiami nacionalinių parlamentų atstovai, norėčiau pabaigai pabrėžti, kad Europos parlamento pozicija, kuri atsispindi ir mūsų pranešimuose, ir kad parlamentų pozicijos, kurios mums yra pateiktos, bei šiandieninė diskusija, kad visi šie dalykai galės prasmingai prisidėti prie mūsų komiteto darbo ir padės mums parengti bendrosios žemės ūkio politikos reformos projektą šį rudenį. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Krušikovskijui, Lenkijos Respublikos parlamento Senato Žemės ūkio komiteto pirmininkui. Dar vieną dalyką tu norėčiau pasakyti, kad visi jūs gavote posėdžio dokumentus. Ir dvi korteles, viena žalia pirmąjį posėdžio dalį, o raudoną antrąjį posėdžio dalį. Prašyčiau užrašyti ant tų kortelių savo pavardės ir atiduoti jas salės darbuotojui. Daugiau nei 50 atstovų iš nacionalinių parlamentų užsiregistravo ir atvyko į šį posėdį. Galbūt nepatik, nepavyks visiems pasisakyti, bet mes pasistengsime išklausyti visus ir suteikti bent jau vieną kartą žodį vienam parlamentarui iš nacionalinių parlamentų. Na, o šiaip aš prašyčiau, žinoma, neišsiplėsti, nekalbėti per nelik ilgai, maždaug dvi minutės ir neilgiau. Taigi mes prašom, surinksime korteles ir pagal jas suteiksime jums žodį. Ačiū Jums at, už atvykimą ir dabar pradėsiu diskusiją. Ir kaip jau minėjau, pradėsiu nuo to, kad suteiksiu žodį Lenkijos Senato Žemės ūkio komiteto pirmininkui Jeržiui Hruščikovskijui. Prašau. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Dėkoju. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Bei nacionalinių parlamentų nariai. Gerbėmieji, aš labai dėkoju Jums už pakvietimą atvykti į šį posėdį ir su Lenkijos šalies, kuri perėmė pirmininkavimą ES Liepos 1 dieną atstovas ir atsakau už žemės ūkį mūsų senate. Diskusija dėl to, koks, kokia bus žemės ūkio politika po 2013 metų, parodė, kad reikia vystyti šią politiką, kad stagnacija negalima. Reforma yra būtina, mūsų bendroji žemės ūkio politika irgi yra būtina, ji turi būti solidari ir užtikrinti vienodas galimybės visoms šalims. Ponios ir ponai, ši diskusija neturi leisti mums pamiršti, kad BŽUP yra naudinga ne tik tai ūkininkams, bet visiems vartotojams Europos Sąjunga, Sąjungoje. Todėl mes turime šią politiką organizuoti aiškiai, kad iš jos galėtų kad jie galėtų pasinaudoti visi mūsų piliečiai, ne tik tai ūkininkai. Ši politika prisijima atsakomybę ne tik už aprūpinimą maistu, bet ir liečia daugybę kitų sričių - biologinę įvairovę, jos išsaugojimą, ekologiją, resursų tvaro naudojimą ir panašiai. Mūsų žemės ūkio politika garantuoja, kad mes gaminame aukštos kokybės ir pakankamą kiekį reikalingų žemės ūkio produktų. žemės ūkio politikas svarbi ne tik didelėms, stambioms ekonomikoms, bet ir mažoms šalims. Tad ji turi. Tad reforma turi būti ne tik kosmetinio pobūdžio, bet labai reikšminga, gili reforma. Neapimti tik tai nereikšmingų sektorių. žemės ūkio politiką 14-20 metais turi būti teisinges, turi garantuoti teisingesnę politiką ir išlyginti visas tiesioginės įmogas šalims. labai svarbu, kad valstybėse narėse būtų suvienodinti tos išmokos, tiesioginės išmokos. Šie skirtumai skiriant paramą žemės ūkiui, atsižvelgiant į istorinius kriterijus ir pernamosius laikotarpius, netitinka bendro žemės ūkio politikos tikslų, bent jau šiuo metu tokia praktika gali būti ir įdinga, galvojant apie konkurencingumą, Kalbant apie bendrąją žemės ūkio politiką ir jos reformą, reikėtų pagalvoti apie naują išmokų perskirstimą tarp valstybių narių. Šita sistema turėtų būti nuosekli E, tų tiesioginių išmokų struktūra ir taip pat jų paskirstimas tarp atskirų valstybių turėtų remtis objektyviais kriterijais. Mes turėjome, metme, nebesivadovauti dabartiniais kriterijais, kurie remiantis, remiasi istorinę gamybą, reikėtų apskritai sutelkti dėmesį į dabartinę padėtį ir į ateities tikslus viešojoje diskusijoje vykstančioje ES, ES piliečiai išreiškė nuomonę dėl to, kokį poveikį gali turėti tiesioginės išmokos po 2013 metų įgyveninant aplinkos išsaugojimo tikslus. O kalbant apie žalėjį ūkininkavimą, reikėtų pasakyti, kad ūkininkai ir dabar jau gauna tiesioginės išmokas ir uh, laikosi konkrečių e, tikslų. Labai svarbu užtikrinti, kad ta labiau į žalį ūkininkavimą orientuota išmoka nebūtų, neturėtų kito poveikio, kad kitose srityse būtų dar labiau teršiamas klimatas. Todėl labai svarbu sukurti palankes sąlygas tvariam ES strategijos 2020 tikslų įgyvendinimui. Reikia sukurti atitinkamas priemonės, kurios skatintų inovacijas, didintų konkurencingumą žemės ūkio sektoriuje ir maisto produktų gamybos srityje. 2011 m. Liepos 1 d. Lenkija perėmė pirmininkavimą taryboje Yra suformuluota daug uždavinių mūsų pirmininkavimo metu. Prioritetą mes numatome skirti bendros žemės ūkio politikos reformos spartinimui, taip pat išspręsti tiesioginių išmokų klausimus bei plėtoti kaimiškuosius regionus, taip pat skirti dėmesį žuvininkystės politikai. Aš esu Senato komiteto atsakingo už žemės ūkį pirmininkas. Taip pat atstovauju vienai iš didžiausių žemės ūkio profsąjungų Lenkijoje. Aš dažnai išklausau žemės ūkio bendrovių, taip pat ūkininkų nuogastavimus, susirūpinimą ir išklausau jų pagėdavimą, kad būtų suvienodintos paramos gavimo sąlygos ir kad būtų uh, taip pat e, nesilaikoma tų pernimo laikotarpio nuostatų. Žinoma, siekiant žalesnio ūkininkavimo reikalingos papildomos prielaidos. Siekiant šio tikslo reikėtų padidinti biudžeto išmokas žemės ūkiui. Reikėtų sumažinti biurokratinę naštą ir taip pat supaprastinti uh, šitos paramos gavimo procedūras. Procedūros turėtų būti paslankios, greitos ir žinoma reikėtų sustiprinti saugumo tinklus, taip pat stabilizuoti pajamas ūkininkams, ypač tai svarbu krizės akivaizdoje. Mes norėtume, kad ūkininkų pozicijos maisto produktų grandinėje sustiprėtų. Aš manau, kad mes turime išklausyti visų nuomonių ir dėti visas pastangas politikai ir profsąjungų atstovai, kad iš tikrųjų žemės ūkio politikoje pajustume esminius pokyčius. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ES parlamentas ir ateityje bendradarbiaus su Europos parlamentu. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Grazie. Grazie. Pre... Dėkuoju. Pirmininkė. Dėkuoju už jūsų įžanginę kalbą. Norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad vertimas yra užtikrinamas visomis ES kalbomis, o dabar aš norėčiau suteikti komisijos atstovui Čiolosu. Aš dėkoju Jums už šitą galimybę kalbėti savo gimtają kalbą. Tai labai malonus jausmas. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame susitikime. Esu jau susitikęs ir kalbėjusi su kai kuriais iš jūsų. În vizitele pe care o să le efectuez în diferite state membre s-am întâlnit și cu... Aš tikiuosi, kad ir laikydamasis ateityje vis, sostinėse pavyks susitikti su nacionalinių parlamentų atstovais ir aptarti naują ES institucijų vaidmenį veikiant pagal Lisabonos sutarties nuostatas. Žinoma, nacionalinių parlamentų vaidmuo taip pat kinta atsižvelgiant į naujas įsigaliojusios sutarties nuostatas ir tą nacionalinių parlamentų vaidmenį reikia labiau išryškinti. nacionaliniai parlamentai turi būti įtraukti į sprendimų prieimimo procesus, be kitako ir žemės ūkio srityje. Kadangi ši politika yra svarbi visai valstybė visuomeniai, todėl savaime suprantama, kad nacionalinių parlamentų deputatai turėtų būti įtraukti į bendrijos formuojamą politiką žemės ūkio srityje. Tuo labiau, kad šita politika yra susijusi su labai plačiu ūkio sektoriu, sektoriumi. Todėl labai svarbu priimti bendrijos mastų sprendimus, kurie būtų priimtini ir e, suvokiami nacionaliniu lygmeniu. Todėl nacionalinių parlamentų atstovų įtraukimas į šį procesą yra labai svarbus, kadangi priemonės šioje srityje paliečia visą žemės ūkio sritį. Tas organizat o dezbatere publika. Šių metų pradžioje komisijos e, vardu mes e, pradėjome konsultacijų procesą norėdami įsitikinti, kokios nuomonės laikosi piliečiai apie būsimą žemės ūkio politikos reformą. Pirmiausias užtavinys yra uh, aprūpinimas aukštos kokybės maisto produktais. Taigi uh, maisto produktų sauga yra labai svarbus tikslas. Taip pat e, žemės ūkio naudmenų resursų išsaugomas, vandens išteklių išsaugojimas ir trečia, žemės ūkio vaidmuo apskritai būsimoje Europos Sąjungoje ir taip pat e, kaimiškųjų regionų pusiausvėros užtikrinimas. Tie pagrindiniai tikslai yra suformuluoti ir tokios nuostatos pastaraisiais metais laikėsi Europos komisija. Todėl man labai džiugu, kad šiems tikslams pritarė ir Europos parlamentas ir jie atsispindi parlamento pranešimuose ir Lainin pranešime ir kitose pranešimuose tie tikslai dar ir kartą aiškiai suformuluojami ir pabrėžiama, kad su tuo, tų tikslų įgyveninimu didžiulius lūkesčius sieja ir mūsų visuomenis. Pasiūlymai dėl reformų taip pat nurodo, kad reikia turėti pakankamai finansinių išteklių siekiant įgyvendinti šiuos suformuoluotus tikslus. Yra e, suformuoluoti planai iki 2020 metų ir bendrijoje didžiausias tas išlaidų kiekis atiteks e, būtent bendrai žemės ūkio politikai įgyvendinti. 2013 metais suformuoluoti tikslai yra labai svarbus ir todėl reikia numatyti galimybės finansuoti ir papildomas perspektyvinės priemonės. Tačiau tai nereiškia, kad komisija vien tik atsižvelgs į Europos parlamento ir nacionalinių parlamento nuomonę, bet ir svarbiausia stengsis pateisinti e, ūkininkų lūkesčius, kad e, visa ES visuomenė pritartų tiems tikslams ir kad būtų e, sukurta stabili bendrijos politika. Mūsų bendros žemės ūkio politikos pavyzdžių galėtų būti kūriamos ir kitos ES bendros politikos sritys. 2013 metais iki Spalio mėnesio komisija tikisi pateikti konkretų teisėkūros pasiūlymą dėl bendros žemės ūkio politikos išsamios reformos. Žinoma, atsižvelgiant į tas pagrindinės kryptis, tai yra ūkininkų padėties stiprinimas numatant teisingas tiesioginės išmokas ir tikslingas minėtų tikslų siekimas, užtikrinant tikslingas išmokas pagal naujus kriterijus. Reikės atsisakyti to istorinio išmokų skirimo principo, kadangi tos tiesioginės išmokos pagal ankstesnį modelį turės e, užtikrinti minimalų, minimalias pajamas ūkininkams, kad ūkininkai turėdami minimalų e, pajamų šaltinį galėtų planuoti tikslingai investicijas. Tuo labiau, kad visa tai turės poveikį visai visuomeniai. Be to, naujoje žemės ūkio politika turės užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamasi gamtos ištekliais, nepamirštant konkurencingumo aspektų, tvaraus ūkininkavimo aspektų, bet reikės atsižvelgti ir į ekologiją kadangi ilgainiui ES negalėsime būti konkurencingi, jeigu nesižvelgsime į ekologinius aspektus. Šalia tiesioginių išmokų, kurios turės būti naujai apibrėžtos mažose ūkiuose, turiu omenyje ne tuos ūkius, kurie tiesiog gamina produkciją savom reikmėms. Aš turiu menyje vidutinio dydžio ūkius, kurie turėtų būti skatinami kurtis, steigtis kaimo vietovėse. Naujai suformulavus nuostatas dėl tiesioginių išmokų ir perkelus jas į antrąjį bendrosios žemės ūkio politikos ramstį reikės užtikrinti sėkmingą ateitį, geras perspektyvas ūkininkavimui. Be tiesioginių išmokų ir rinkos mechanizmų kurie e, turės e, atitikti rinkos reikalavimus, reikės sugebėti reaguoti į atitinkamus pokyčius rinkoje ir taip pat numatyti tam tikras amortizacinės priemonės iškilus krizei rinkoje. Krizei, kuri gali iš esmės pakeisti padėtį žemės ūkija, padėti atskirų ūkininkų ūkiuose, mes turime sugebėti krizės akivaizdoje e, atitinkamai reaguoti. Taigi mums reikia geresnių priemonių užtikrinančių gerą bendros rinkos veikimą. Tiesioginės išmokos labai svarbios kaimiškai kaimiškų regionų plėtrai ir taip pat e, ūkių konkurencingumui. Bendroje žemės ūkio politikoje yra numatomas papildomas vaidmuo e, ūkiams plėtojant kaimiškuosius regionus, siekiant uh, strategijos 2020 tikslų, taip pat numatant atitinkamą savarankiško veikimo laisvę regioniniu mastu. Pagal antrąjį ramstį, mano manimu, tampa svarbu išsaugoti ir ES žemės ūkio įvairovę. įsigilinti į atskirus specifinius sektorius, gamybos būdus, taip pat imti struktūrinių priemonių antrajame ramstyje, stengtis, kad tam tikrose regionuose įvyktų restruktūrizavimo procesas ir kad bendroji žemės ūkio politika suvaidintų ir ekonominę, ekologinę ir ekologinį socialinį vaidmenį. Ateityje reikės labiau stengtis, kad didėtų žemės ūkio produkcija, bet kartu ir būtų tęsiami e, moksliniai tyrimai. Taigi konkurencingumas turėtų būti skatinamas kartu su moksliniais tyrimais, kadangi modernus ūkininkavimas reikalauja inovacinių idėjų, mokslinės ir techninės pažangos, taip pat naujos gamybos praktikų ir mokslinių idėjų gyvendinimo. O visam tam reikalingos finansavimo programos, paramos programos. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad komisijos siūlomoje biudžeto programoje nuo 14 metų iki 20 metų yra numatyta lėšų mokslinių tyrimų politikos įgyvendinimui maždaug 5 milijardai eurų skiriami inovacijoms ir žemės ūkio gamybos praktikos modernizavimui. Tos lėšos yra skiriamos ir moksliniams tyrimams žemės ūkio srityje. Ir reikia dar kartą pridurti, kad tie tyrimai bus finansuojami iš ES biudžeto. Tuo siekiama sukurti palankesnės sąlygas moksliniams tyrimams e, vykdyti, kurie yra labai svarbus žemės ūkio srityje. Dar kartą norėčiau išreikšti savo milti, kad daug tikiuosi iš bendradarbiavimo su Europos parlamentu, kad ES žemės ūkio politika atitiktų visos visuomenės lūkesčius. Dėkojame. Jūs tikrai nusipelnėte plojimų komisarę. Ačiū Jums už pasisakymą. Ačiū už jūsų nuolatos išreiškiamą ir aiškiai parodomą valią bendrauti su parlamentu tiesiogiai. Toliau kalbės ponas Albertas Des, mūsų pranešėjas, kuris parengė Europos parlamento pranešimą apie žemės ūkio politiką iki 2020, 2020 metų. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos, mėly svečiai ir diskusijos dalyviai. Labai džiaugiuosi, kad esu parlamento pranešėjas žemės ūkio politikos reformos iki 20 metų klausimų. Mes su visomis frakcijomis pasiekėme kompromiso ir darbas buvo nelengvas, buvo labai daug skirtingų nuomonių ir iš pradžių nesitikėjau, kad 27 šalių, skirtingų šalių Europoje mums pavyks uh, E, rasti tokį kompromisą, kurį paremtų visos frakcijos. Tačiau visų pirma, Žemės ūkio komitete mes radome kompromisą, kuriam pritarė maždaug 90 procentų visų narių ir visame parlamente balsuojant dėl pranešimo buvo panašus pritarimas. Taigi, šis darbas rodo, kaip sunku iš tikrųjų rasti ES kompromisus, kuriems pritartų tokia didelė dauguma. Bet mes stengiamės sudėti visus ES žemės ūkio politikos akcentus ateičiai, bandėme atsižvelgti į naują situaciją po Lisabono sutarties ir atremti visus būsimus iššūkius. Parlamento toks vienareikšmis pritarimas reiškia, kad mes norime paremti komisijos darbą, ir nusiųsti signalą tarybai, kad mes ketiname labai sąmoningai dalyvauti reformos procese ir ateityje. Kokia yra Europos žemės ūkio politikos užduotis? Visi tą pabrėžia. Tai yra pusės milijardo piliečių apsirūpinimo maistu užtikrinimas. Tačiau mes atsižvelgiame ir į kitus faktorius. ES žemės ūkio politika jau dabar yra tvariausia pasaulyje. Ta reikia aiškiai pasakyti, nors kai kuriuose srityse, žinoma, yra vienas kitas trūkumas. Tačiau mums reikia būtent tų trūkumų dabar ir imtis. Pranešimo pagrindas buvo taip pat ir žinojimas, kad iki 2050 metų mums reikės 70 procentų daugiau žemės ūkio produkcijos maistui, taip paskaičiavo mokslininkai. Be to, mes matėme, kad praeitįje žemės ūkio produkcijos didėjimas vyko ne ES, o kitose valstybėse. Paminėsiu keletą skaičių. Nuo 76 iki 2000 metų, tai yra maždaug 23 metai, Europoje grūdų produkcijos kiekis padidėjo 1 procentu per tą laikotarpį, o Azijoje tai iš, augimas buvo dvigubas. Tas pats yra ir su mėsos produkcija. Per šituos 20, 32 metus, atsiprašau, mūsų, žemės, mūsų mėsos produkcija išaugo tik 2 procentais, tuo tarpu Azijoje ji vėlgi išaugo daug didesnių procentų skaičiumi. Mūsų ūkininkai nuolatos kenčia ir mažina savo produkcijos gamybos apimtis, kadangi jiems reikia saugoti ir aplinką, ir gyvūnų gerovę ir panašiai. Niekur pasaulyje tokie aukšti standartai negalioja, tai yra tik Europos specifika. Taigi į tai reikėjo atsižvelgti mūsų, mano rengiamame pranešime komisarė, mes priėmėme tikrai svarbų sprendimą, tikiuosi, kad tuo parėmėme ir jūsų, poz, jūsų poziciją. Visas parlamentas, ne vien Žemės ūkio komitetas, nors jis irgi reikalau, reikalauja, kad Žemės ūkio politikos finansavimas nenukentėtų, kad nesumažėtų. Turi būti išlaikytas dabartinis lygis dabartinė daugiametė finansinė programa numato šiokį tokį sumažinimą. Aš matau vieną kitą pavojų. Mūsų vokiečių bundeskanclerė kalbėdama ūkininkų suvažiavime pasakė, kad e, maždaug vietoje 1,07 procentų BVP žemės ūkiu turėtų būti skirta tik tai 1 procentas. Tai yra didžiulės sumos. Taigi mums reikia būti atsargiems, kad šioje srityje nebūtų mažinamos finansavimas. Apsirūpinamo maistu saugumas yra vienas iš svarbiausių mūsų pranešimo kertinių punktų. 500 vartotojų yra Europoje ir jie tikisi, kad žemės ūkis Europoje užtikrins jiems apsirūpinimą sveiku maistu. Kitas mūsų uždavinys kurį aptarėme ir su Lenkijos žemės ūkio ministru Savickiu, susijęs su energetika. Žemės ūkis dalyvauja energijos gamyboje pastaruoju metu ir tai yra vienas iš didžiausių mūsų dabartinių iššūkių. Savo pranešime mes tą aiškiai pabrėžėme ir komisaras nebejotinai tam pritars, mes norime išlaikyti dviejų ramščių struktūrą ES žemės ūkio politikoje ir ateityje. Ir norime aiškiai atskirti abu du ramščius. Bendrausios žemės ūkio politikos veikimo supaprastinimas turi būti nu, visapimantis ir jis atsispindi visame pranešime. Ir pirmame ramstyje, ir antrame ramstyje turi būti mažinama biurokratija. Aš jau seniai esu parlamentaras ir žinau, kad mes kartais net vengiame tokių žodžių kaip biurokratijos mažinimas, kadangi lygi šiol kiekviena reforma reiškia tik tai biurokratijos padidinimą. Taigi dabar mums tenka bendras uždavinys mums, parlamentui, komisijai, tarybai, iš tikrųjų galų gale sumažinti tą biurokratiją. Ir darbus galima pradėti jau dabar. Aš, pavyzdžiui, galiu e, įsivaizduoti, kad, sakysim, kad Skryningai yra viena iš sričių, kur galima pradėti. Lygiai taip pat ir paramos susijimas būtų irgi viena iš sričių, kur, kur galima būtų sumažinti kontrolę ir sumažinti biurokratiją. Jeigu mes pašalinsime tą cross compliance, tas paramos susijimą, tai galėsime daug labiau supaprastinti visą biurokratinę struktūrą ir atsiras erdvės kitoms priemonėms. Tai būtų mūsų pasiūlymas komisarui. Dar vienas dalykas, kurį mes siūlome, nors skaičių negalime įvardinti, tai yra tiesioginių išmokų skirtumai tarp valstybių narių žinoma, negali likti tokių didelių skirtumų, kai vieni gauna mažiau negu 100 eurų, o kiti daugiau negu 500 eurų už tą patį kiekį. Be jokios abejonės, pereinamieji laikotarpiai neturi būti pernelyg ilgi ir išlyginimas turi įvykti, kad nenukentėtų ES konkurencinė aplinka. Čia reikia ieškoti sistemos, kaip, šią, kaip dabartinę sistemą padaryti teisingesnę Mane nustebino ne tiek didžiuliai tiesioginių išmokų skirtumai, kiek mane nus, tarp valstybių narių, kiek mane nustebino didžiuliai skirtumai pačiose valstybėse narėse, jų viduje. Pavyzdžiui, Italijoje skirtumas tarp Lombardijos ir kitų regionų yra 5, o gal net ir daugiau kartų. Nuo 50 iki 500 eurų gali skirtis išmokų dydžiai. Taigi, ši sistema negali laikytis ilgai, nes taip iškraipama konkurencija. Jeigu viename regione už tą patį grūdų kiekį mokama 600 eurų, o kitame tik tai 60. Vokietijoje iki 2013 metų nutarta perskirstyti dalį lėšų apie pusantro milijardo eurų ir paskirti juos ne žemės ūkio kitoms rytims. Ir tokiu būdu atsiranda didesni laisvos žemės plotai ir valst... ūkininkai tiesiog turėjo su tuo susitaikyti. Mes, parlamentas, pranešime reikalavome ir mažų ūkių pripažinimo ir jų statuso įtvirtinimo. Mums kol kas nepavyko rasti bendro apibrėžimo, kas yra tie mažieji ūkiai. Latvijos situacija visiškai skiriasi nuo Graikijos situacijos. Tai, kas Latvijoje yra mažas ūkis, tai Graikijoje tai jau gali būti laikoma dideliu ūkiu. Valst, tarp valstybių narių egzistuoja didžiuliai skirtumai, todėl pranešime mes parašėme, kad toks apibrėžimas yra pačios nacionalinės valstybės kompetencijoje. Na, o dabar dėl Graikijos. Mano asmeninė nuomonė reikia daugiau lankstumo. Priemonės, kurias mes nusprendžiame taikyti, turi būti lankščios. Per keletą dienų dabar apsilankiau ir Sicilijoje, ir Suomijoje. Skirtingesnių regionų, skirtingesnių šalių negali būti. Kai lėktuvas pasuko link Suomijos. Tai man kilo klausimas, ko tie Suomiai dar sie, ką jie dar nori labiau. Kodėl, kokia turėtų būti ta jų ekologiška, ekologiškesnė politika, kiek jiems dar reikia to greening ir taip pas juos jau viskas žalia. Ir jeigu norit įsitikinti, kokia kiek tos 30 procentų žaliųjų zonų, ar tai yra daug ar mažai, tai skriskite į Siciliją, tada pamatysite, kokia tai yra problema. Taigi, ką aš noriu pasakyti šitais pavyzdžiais? ES yra labai skirtinga ir mes negalime į tai neatsižvelgti, kitaip mūsų sistema neveiks. Dar viena pastaba dėl rinkų. ES rinkos instrumentai turi išlikti Mes jau daugybę metų visose frakcijose reikalaujame nepanaikinti rinkos reguliavimo priemonių. Mums tikrai jų reikia krizės, krizės atvejams ir manau, kad komisaras masto teisinga kryptimi. Tai yra numatyta ir komisijos planuose mums dabartinių finansinių instrumentų gali nepakakti krizės atvejams, todėl reikia suplanuoti daugiau lėšų. Taip pat, tam, tik, sakykime, turi būti numatytos ir kvotos, cukrui iki 20 metų turėtų būti pras, pratestos kvotos ir keičiami ir kiti įstatymai. Žodžiu, parlamentas dirba visomis kryptimis. Uh, Dar vieno dalyko, kurio mes reikalaujame, apie tai buvo kalbėta ir G20 susitikime, tai yra globalūs sprendimai, kurie padėtų išvengti spekulacijų žemės ūkio žaliavomis finansinėme sektoriuje yra vykdomos tokios spekulacijos ir spekulacijos reikia nutraukti tam, kad val, nei ūkininkų, nei vartotojų atžvilgių nebūtų pelnomasi. Antrajame ramstyje taip pat neturėtų vykti mažinimas, šią, šį ramstį taip pat reikia stiprinti, nes būtent jis padeda atsižvelgti į skirtumus skirtingose valstybėse šalyse. Mes taip pat reikalaujame, kad atokesni regionai būtų finansuojami per antrąjį ramstį. Pone komisarą Čiolos, mes dabar laukiame iš jūsų teisėkuros pasiūlymo, mes stebėsime jūsų veiklą ir paraginsime nacionalinių parlamentų atstovus pateikti savo mintis, savo idėjas. Norėčiau dar pacituoti ministrą Savickį, jis šiandien ryte uh, kalbėjo ir mus dažnai už tai kritikuodavo, už tokius žodžius. Dabar Europoje mes dar esame labai smarkiai nutolę nuo bendros, tikrai bendros žemės ūkio politikos. Tikiuosi, kad šią reformą mums galų gale pavyks ES bendrąją žemės ūkio politiką paversti iš tikrųjų bendrą. Ačiū. Grazie, Albert. Bene, e adesso iniziamo con... Dėkojame. Dabar pradėsime diskusijas. Suteiksime žodį dviem nacionalinių parlamento atstovams ir vienam Europos parlamento nariam, nariui. Aibo e sviluppo rurale della Camera dei Comuni. Junkinės karalystės atstovas. Labą dieną, gerbiamas pirmininkė. Turėčiau pasakyti, kad daugelis pranešimų kalba apie tuos pačius dalykus ir tas liečia ir Europos parlamento pranešimą. Norėčiau pacituoti ir poną Des, kad reikia palengvinti reguliavimą ir atsisakyti kompleksinės paramos jūs išplatinote klausimus šiai dienai. Ir manyčiau, kad būtent į vieną klausimą reiktų atsakyti, kokios konkrečios priemonės turėtų būti taikomos, kad paskatintume jaunus ūkininkus ir būsimas kartas ūkininkauti. Supaprastinimas tikrai vertas dėmesio ar mes, e, mes visi suprantame, kaip svarbu yra maisto saugumas ir apskritai, kaip svarbu yra apsirūpinti mas, maistu, bet mes bendruomenių rūmose savo ataskaitoje manome, kad komisija turi orientuotis į tokias situacijas, kurios būtų naudingos visais, pra, visomis prasmėmis ir išauktų našumas, ir padidėtų tvarumas. Ir tam reikia supaprastinti reguliavimą ir pašalinti reguliavimo e, kliūtis, kad ekologiškumo skatinimas iš tiesų duotų naudos. Ir manyčiau, kad pirmą kartą e, bendro sprendimo procedūroje nacionaliniai parlamentai dirbs kartu, iš tikrųjų kartu našiai su Europos parlamentu, ir sieks tokios žemės ūkio politika, politikos, kuri būtų naudinga ir bendruomenėms, ir ūkininkams, ir mūsų visuomeniai. Dėkoju Ann McIntosh, dėkoju už tai, kad neviršijote jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar Italijos e, deputatų rūmų žemės ūkio komiteto pirmininkas, ponas Paulo. Ponas Paulo Ruso, įsijunkite mikrofoną. Gerbiamas kalbėtojų. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Bendroji žemės ūkio politika neturėtų susikoncentruoti tik į pajamų rėmimą. Europos e, politika ir biudžeto įsipareigojimai e, lemia ir Europos piliečių pasitikėjimą. Europa priklauso nuo ir, ir e, lemia, ar pakankamai saugaus maisto galėsime pagaminti. Ar išlaikysime mūsų tradicinės visuomenės vertybės. Tai ne tik finansiniai apskaičiavimai tai yra ir mūsų kultūros, ir mūsų visuomenės vertybių išlaikimas. Italijos ūkininkai ir bendroji žemės ūkio politika. Pasižiūrėkime, kas auginama ir kas remiama reikia naujos, inovatyvios sistemos, naujoviškos sistemos. Turime tuo pat metu e, pergalvoti savo požiūrį į neprofesionalius ūkininkus ir mažinti e, išmokas, kurias susigvelbia parazituojantis tarpininkai. Reikia, tai, tai vienas iš iššūkių, siekiant išsaugoti aplinką ir atitikti vartotojų poreikius. Dėkui pirmininkui Ruso, o dabar kalbės Lietuvos kaimo plėtros komiteto parlamente pirmininkas ponas. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. E, labai tikrai dėkojame už suorganizuotą susitikimą ponui Paulo De Castro labai aktualią temą. E, kalbant apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį, tenka pripažinti, kad bendros žemės ūkio politikos žalinimo priemonės yra tikrai labai ambicingos. Suprantama, kad šis komponentas yra svarbus. Tačiau mes taip pat turime vertinti ir augantį maisto produktų poreikį. Todėl, manau, būtina siekti teisingo balanso tarp tiesioginės paramos apsirūpinimo maistu programų ir žalinimo tikslų Turint omenyje, kad e, projektuojamas tiesioginių išmokų lygis tarp valstybių narių senųjų ir naujųjų skirsis, siūlymas taikyti papildomus tiesioginių išmokų elementus, tokius kaip žalinimo komponentas, manau, ne visai yra pagristas, nes tam nukreiptos penelik didelės lėšos e, gali šiek tiek stabdyti finansavimą e, šalių sen, naujųjų, kurios dar nespėjo tinkamai atnaujinti savo e, bazės e, susijusios su žemės ūkio gamyba. Lietuvos nuomonė, nežalinimo priemonės, o tiesioginių išmokų suvienodinimas turi būti prioritetinių bendrosios žemės ūkio politikos reformos tikslų. Turi būti numatyta atitinkama sąžininga tiesioginių išmokų paskirstimo metodika tarp valstybės narių, užtikrinanti E, tam tikrą teisybę, nes netolygi parama iškraipo situaciją ES rinkoje ir ilgainiui išprogramuoja nepriartėjimą prie vienodų gamybos sąlygų ES valstybės narėse, o senųjų Europos šalių bėgimą į priekį o tuo pačiu e, e, naujųjų atsilikimą. Todėl Europos komisijos pateikti siūlymai dėl tiesioginių išmokų mums kelia didelį susirūpinimą. Visų pirma, siūlomas perinamasis laikotarpis siekiant suartinti valstybės narių tiesioginių išmokų lygį net iki 2020 metų yra pernelyg ilgas. Ačiū. Grazie Presidente e adesso è il turno dei eh, membri. Ačiū. O dabar kalbės Europos parlamento atstovas Martin Hoisling. Tai žaliųjų koordinatorius Žemės ūkio komitete. Mėly kolegos, mielos kolegės, bendroji žemės ūkio politika yra kontroliuojama Europos parlamento, nes dabar galioja bendro sprendimo procedūra. Ir kadangi pranešimas buvo priimtas tokia balsų dauguma, Tai rodo, kad mūsų tikslai labai ambicingi. Bendro žemės ūkio politika, kaip rodo DES pranešimas, turi būti žalesnė, teisingesnė ir tam dar reikia atlikti nemažai darbų. Teisingas pasiskirstimas yra vienas iš svarbiausių būsimų diskusijų, mūsų diskusijų punktų. Tai galioja ir tarp valstybių narių, ir pačiose valstybėse narėse, tarp žemės ūkio sektorių, nes paskirstimas, paramos paskirstimas yra tikrai netolygus. Parlamentas pasisako už ribų nustatymą, aukščiausių ribų nustatymą ir mes sudėrėjome tokį dalyką, kad didelės įmonės, norėdamas gauti tiesioginės išmokas, turi laikytis ekologinių reikalavimų ir išlaikyti darbo vietas. Yra daugybė klausimų, kuriuos dar reikia aptarti, bet mes esame teisingame kelyje. Finansinėme plane, būsimųjų metų finansinėme plane yra numatyta 30 procentų ekologiške, ekologiškesnio ūkininkavimo. Tai yra geras tiklas, žemės ūkis turi prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo, klimato apsaugos ir kitų dalykų. To negalime pamiršti. Tai labai svarbu visuomeniai ir tai pateisina žemės ūkio finansavimą. Dar vieną dalyką reikėtų aptarti visiškai atvirai. Reikia paklausti savęs, ar tikrai mūsų žemės ūkis yra toks galingas, kad mes galime padidinti savo produktivumą 70 procentų. Antra vertus, mes tikrai sunaudojame ne visus savo pagaminamus žemės ūkio produktus. Maždaug 50, jų, 50 procentų jų nesunaudojama. Taigi, man atrodo, kad reikia visų pirma tvarios, tvaraus ūkininkavimo, reikia daugiau tyrimų žemės ūkio srityje, kad žemės ūkis taptų dar tvaresnis. Ačiū. Martin, this... Dėkoju. Martin, todėl, toliau vėl suteiksime žodį nacionalinių parlamento atstovom Katarina Bacelį, mano buvusi kolegė Europos parlamente, Graikijos parlamento atstovė. E, dėkui, ponė pirmininkė norėčiau palinkėti daug didelės sėkmės pirmininkaujančiai Lenkijai, nes iš tiesų Lenkijos laukia daug uždavinių. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Des už parengtą ataskaitą, kurioje e, aiškiai apibrėžiamas parlamento vaidmuo bendro sprendimo procedūroje kartu su kitomis institucijomis. Žemės ūkio politika iki 20 metų nebus tokia pati, kaip per pastaruosius 10 metų ES naudojamas naujas ekonomikos ir institucijų valdysenos modelis, remiamasi nauja filosofija, e, lėšų tarp valstybių narių paskirstimo nauja filosofija ir aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti naują finansavimo sistemą. E, čia turiu galvoje ir finansinių sandorių apmokestinimo pasiūlymus ką siūloma mes, Graikijos parlamentas. Ir kaip vertiname pono Deso pranešimą. Kokios problemos pirmiausia kyla žemės ūkio gamintojam? Svarbiausia, vienas iš svarbiausių dalykų būti rinkoje Ir užtat labai svarbu skatinti gamybos žemės ūkio e, efektyvumą ir galimybę dalyvauti maisto grandinėje. Reikia apibriežti, kas tai yra aktyvus ūkininkas, kuris ne tik aktyviai ekologiškai tvarko žemę, bet kuris atitinkamus, gamina, gamina atitinkamus E, sveikus maisto produktus. Mes pasisakytume už aktyvę konkurenciją, bet reikia nepamiršti gamybos kaštų. Šiuo, kriteriju, šiuo kriterijumi turėtų būti remiama, remiamasi teikiant finansinę paramą ūkininkams energetiką, energiją, e, kūras vis brangiau kainuoja. Reikia nepamiršti šitų aspektų. Antrasis ramstis. Mes galvojame, kad reiktų sumažinti priemonių pagal šį ramsti skaičių, numatyti struktūrinės programas, kurias būtų galima įgyvendinti atskirose regionuose ir atskirose valstybėse narėse. Dėkoju Graikijos parlamento atstoviai, o dabar suteikiu žodį Čekijos parlamento atstovui. Prašom. Ačiū. Vážený pane předsedající, váž... Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti šio susitikimo organizatoriams. Manau, kad labai svarbu organizuoti tokius susitikimus. Mes turime stiprinti svarstomų pasiūlymų m, mm, parlamentinį aspektą skirti parlamentuose tiem pasiūlymams daugiau dėmesio. Ir dabar pakalbėsiu apie Čekijos senato poziciją. Čekijos senatas nuolat svarsto bendro žemės ūkio politikos klausimus. Mes nuolat nagrinėjame pagrindinius ES dokumentus, aptarėme juos savo senate ir kartu su ūkininkų atstovais. Bendro žemės ūkio politikos klausimus E, pagrindinius tikslus apibrėžė Europos komisija ir Europos parlamentas. Ši politika per ateinančius metus turės prisidėti prie gyvybingos maisto produktų gamybos, prie tvarios, e, gamtin, tvaraus gamtinių išteklių naudojimo, kovos su klimato kaita ir teritorinio tvaraus ir darnaus vystimo. Praėjusį mėnesį Čekijos senatas svarstė e, komisijos komunikatą dėl BŽUP iki 2020 metų ir mūsų senato pozicija atitinka Čekijos vyriausybės poziciją. Mes manome, kad biudžetas bendra žemės ūkio politikai turi išlikti toks, koks dabar. 80 procentų paskiriant pirmam ramščiui, o 20 procentų antrajam ramščiui. Pirmajame ramstyje 80 e, procentų turėtų būti skirta išmokoms aktyviems e, ūkininkams, o ekologiniam aspektui turėtų būti skiriama 20 procentų finansavimo. Bet yra kai kurie aspektai, dėl kurių nepritarėme pasiūlymams, tai dėl išmokų ribojimo atskiriems ūkiams. Čekijoje vidutinio dydžio ūkis yra 77 hektarai, tai yra didžiausias ūkis ES ir išmokų ribojimas turės neigiamų pasiekmių Čekijos ūkininkams, todėl toks pasiūlymas Čekijos senatui nėra primtinas. Mes taip pat nepritarėme uh, E, bendro finansavimo idėjai pagal pirmąjį ramsti numatytas pereinamasis laikotarpis po 13 metų. Ir apskritai e, tiesioginių išmokų e, su vienodinimo per, pereinamieji laikotarpiai mūsų nuomonė visos šios išmokos turėtų remtis aiškiais ir teisingais kriterijais. Dėkui. E er- Ačiū. Toliau kalbės Prancūzijos nacionalinio susirinkimo Žemės ūkio komiteto vadovas. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Des už strateginę viziją bendro žemės ūkio politikos strateginę viziją. Pirmiausia, tai yra ambicinga vizija, turint galvoje maisto saugos, saugumo tikslus, turint galvoje biudžetinius siekius, kad būtų pakankamai lėšų jai įvykdyti, kad bendra žemės ūkio politika nebūtų vėl iš naujo nacionalizuota ir kad nebūtų du kart mokama už tą patį dalyką. Čia turiu omeny daugia šalės arba dvi šalės dėrybas. Nes Europos Sąjunga siekia įvairių komercinių tikslų visame pasaulyje. Tvarus vystimasis tai reiškia taip pat ir pusiausviros tarp dviejų ramščių išlaikymą. Mes pasisakome už pirmo ramščio E, ekologiškumo skatinimo priemonės, nes tai turėtų būti aiškios ir visų vienodai ES taikomos priemonės. Trečiasis prioritetas tai yra reglamentavimas neturėtų remtis tik minimaliais saugumo saugos reikalavimais, bet turėtų skirti dėmesį inovatyvioms rinkos priemonėms, kurios būtų efektyvesnės, reaguotų į besikeičiančią situaciją, uh, ir galėtų prireikus valdyti pasiūlą ir taip pat užtikrinti žemės ūkio produkcijos saugojimą valstybiniuose ir privačiuose e, sandėliuose. Maničiau, kad e, mūsų kontinente, Europoje gali kilti tam tikrų e, gyvulininkystės pro problemų ir čia reiktų išlaikyti kompleksinę paramą pirmajame ramstie turėtų būti e, numatytos specialios priemonės atsilikusiems regionams. Norėtume, kad būtų ambicingesnė kalnų politika, kad būtų atsižvelgiama į vienininkystės sektoriaus problemas ir norėtume, kad e, labiausia nutolusių regionų ir užjūrio regionų specifika taip pat nebūtų užmiršta. Dėkui. Grazie, e adesso è il turno dei rappresentanti del Parlamento. Ačiū. Toliau kalbės ponas Daf. Ačiū, signor prezidente. Daf. Aha. Ponas Dorfmanas. Gyvename labai įdomių laikotarpių. Viena aspektą, kurį norėjau paminėti, kal... paminėjo jau ponas Des. Tai yra lėšų paskirstimas valstybių narių viduje ir netoligus tokių išmokų paskirstimas. Iš tikrųjų, mes dažniausiai kalbame apie netoligumus, skirstant paramą tarp naujų ir senų valstybių narių. Tačiau iš tikrųjų pačiose valstybėse narėse egzistuoja dar didesnių nesutarimų dėl neteisingo lėšų paskirstimo Aš manau, kad e, šią problemą taip pat reikia neatidėliotinai spręsti. Tai yra faktas. Valstybėse narėse geriausiose vietose esantis žemės ūkio gamintojai gauna daugiausia išmokų. Ir mokesčių mokėtojai tą sužinoja, žinoma, tokiai politikai nepritarė, tai nedidina tikrai pritarimo žemės ūkio išmokoms. Kitas dalykas, mūsų žemės ūkio politika yra pakankamai liberali. Mes esame nutarę panaikinti pieno kvotas, cukraus kvotas ar vyno auginimo kvotas. Buvo nutarta, kad tokių kvotų mums ateityje nebereikės. Mūsų komitetas lankėsi Junktinėse Amerikos valstijose ir diskutavo su tenykščiu ministru. Ten kaip tik mums buvo pasakyta, kad Junktinės Amerikos valstijos rengėsi įvesti rinkos reguliavimo priemonės pieno sektoriuje, nes rinka neveikia. O mes tuo tarpu einame atvir atvirkščių kelių ir liberalizuojame rinką, man atrodo, kad ji šiandieninėje sistemoje ne, tas liberalizavimas yra nereikalingas tokiu mastu. Manau, kad nereikia atsisakyti viso to, kas jau dešimtmečius buvo patikima mūsų politika. Nereikia visko palikti tik tai laisvosios rinkos savireguliavimui, nes taip nepasitarnausime žemės ūkiu. Ačiū, ponė Dorfman. Toliau kalbės nacionalinių parlamentų atstovai. Pirmiausia, ponas Lindeman, Vokietijos bundesrato kolega. Ačiū pirmininkė. Taryba ir parlamentas aiškiai pasisako už stiprią žemės ūkio politiką Europoje. Tai ir, Euro, tai ir Vokietijos bundesrato tikslas. Mes galime tik tuo met sutikti ateities iššūkius, jeigu žemės ūkio finansavimas ir toliau išliks toks, koks jis buvo lygi šiol. Be to reikia supaprastinti žemės ūkio politikos valdymą, nes biurokratinė našta ūkininkams yra iš tikrųjų nedovanotinai didelė. Kai kalbam apie netolygumus tarp valstybių narių, tai reikia būti atsargiems. Vokietijoje ūkininkai gauna maždaug 60 procentų savo pelno iš tiesioginių išmokų. Taigi tiesioginės išmokos ir toliau turi išlikti viena iš pagrindinių pajamų rūšių. Tai nesusiję su produkcijos e, apimties didinimu. Ypač kai kalbam apie ekologiškumo skatinimą, Ekologiškumo skatinimo priemonės turi būti irgi parinktos atsargiai, jos turi orientuotis į bendrosios žemės ūkio politikos tikslus ir turi būti parinktos taip, kad padidintų visuomenės pritarimą žemės ūkio bendrai žemės ūkio politikai jos atžvilgių. Taip pat mes negalime leisti, kad e, ekologiškumo skatinimas neleistų gyvendinti bendrosios žemės ūkio reformos. E, Vokietijoje, sakykime, mes jau esame nemažai padarėme, dar, suvienodindami išmokas už žemės ūkio naudmenas. Pagal antrąjį, antrąjį ramstį manau, kad reikia skatinti e, ekologišką uh, ekologiškumą, tai yra teisingas kelias ir mūsų žemės ūkio įmonės turi orientuotis į rinką ir galbūt joms reikėtų taikyti kitas e, reguliavimo priemonės, kad jos tiesiogiai neįtakotų žemės ūkio gamintojų darbo. Ačiū. Toliau kalbės Niderlandų atstovas, ponas Kopmans. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami kolegos iš nacionalinių parlamentų. Diskusija apie bendrąją žemės ūkio politiką yra labai reikšminga Europos parlamentui, Europos kaimiškiesiems regionams ir Tai labai svarbi diskusija galvojant apie mūsų ūkininkų pajamas. Todėl mums labai daug ką reikia aptarti. Mes Niderlanduose esame susirūpinę dėl pačių dalykų, kaip ir kitų valstybių atstovai, ypač dėl gamybos kainų Labai svarbu, kad ūkininkai galėtų dalyvauti efektingai maisto produktų grandinėje, tačiau kai kurie ūkininkai tiesiog yra nustamimi į šalį. O mes norėtume, kad konkurencinės sąlygos būtų vienodai teisingos visiems. didmenininkai dažnai patys nusprendžia, kokias pajamas gaus mūsų kaimiškųjų regionų gamintojai. Todėl reikia pakeisti konkurencinės teisinės nuostatas. Jos yra labai svarbios galvojant apie bendrąją žemės ūkio politiką ir jos reformą. Dėkojame Niderlandų atstovam, atstovui. Dabar suteiksiu žodį kolegai iš Švedijos. Dėkoju. Dėkuoju už galimybę aptarti šios svarbus klausimus kartu su Europos parlamentu. Ir dėkuoju už įžanginę kalbą. Buvo kalbėta apie iššūkius, klimato, aplinkos išsaugojimą, tvarų augimą. Tačiau siekdami šių tikslų mes turėtume plačiau vertinti žemės ūkį apskritai. Reikėtų numatyti sąsajas tarp aplinkosaugos, saugos gamtos ir ūkio. Ūkininkai turėtų būti atlyginami už tą kolektyvinę naudą, kurią jie atnešta, atneša, galvodami apie bio įvairovės išsaugojimą, apie ekologinį ūkininkavimą žemės ūkio moksliniai tyrimai ir plėtra turėtų tapti prioritetinė sritimi, tačiau reikia pagalvoti, kaip ES galėtų prisidėti prie to, kad e, žemės ūkis taptų plėtros, e, e, žemės ūkis taptų nuoseklus. Be to reikia veiksmingos biudžeto administracinės struktūros. E Dabar suteiksiu žodį Europos parlamento atstovui Valdis Zygmantis. Ir visi kolegos. Iš tikrųjų, e, turiu gana nemažą patirtį, būdant politikoje, ir šiandieną tikrai yra labai malonu klausytis, kada apie žemės ūkį jau pradedama kalbėti kaip ir apie kitas labai svarbės e, konkurencinės šakas. Mes visi, stodami į ES, atvėrėm savo rinkas. Mes su vienodinu mokestinė sistema nuimėm muitus ir dėgiam didelę konkurencinę politiką, tik tais, e, aišku, ne žemės ūkyje. Aš pats prisimenu, kaip ir toj pačioj mano Lietuvoje buvo skatinama, kad kuo mažiau žmonių dirbtų žemės ūkyje ir kad jie į žemės ūkį pradėtų kurti aukštasias technologijas. Ir šiandieną mes turime situaciją, kada dešimtis tūkstančių žmonių e, prarado darbą, šiandieną yra apleisti laukai ir e, mes patys turime šiandieną didelę socialiai remtinų jaunų žmonių grupę, O jauni žmonės, perspektyvus ūkininkai, dėl ko čia yra susirūpinę iš kai kurių parlamentų, šiandieną labiau dirba e, didesniuose miestuose padavėjas arba yra socialiai remdini. Aš tikrai labai sveikinu dabartinę norą žemės ūkio politikos, bendrosios politikos reformavimo srityje. Aš tikrai esu įstikinęs, kad Lenkijai pirmininkaujančiai valstybei pavyks įteisinti pagrindinius principus, kas leis mums ateityje ES būti teisingesnė šitoje srityje. Aš esu įstikinęs, kad mokesčiai ir tiesioginės išmokos turi būti neteisingesnės, jos turi būti teisingos, kad mes sugebėtumėm savo valstybėse paprasčiausiai užtikrinti darbo vietas tiem žmonėm, kurie yra patenkinti tą savo veiklą ir jie neša didelę naudą. Mes šiandieną kalbam apie ekologiškus produktus, kurių mums šiandieną trūksta. Mes susikėlėm didži... labai daug didelius reikalavimus dėl savo maisto produktų ir perkam iš trečiųjų šalių, kur mes visiškai nežinom, ką mes vartojam. Ir todėl šiandieną aš tikrai sveikinu ir visapusiškai palaikysiu tą siekį, kad mūsų žemės ūkio bendroji politika būtų ateityje ir atvira, jinai, jeigu būtų reikalinga, jinai būtų reguliuojama ir kad mes iš tikrųjų sukurtumėm papildomas darbo vietas ir turėtumėm mažesnę bedarbystę. Ačiū labai. Dėkoju ponui Balčyčiui, o dabar vėl kalbės nacionalinių parlamento atstovai. Europos reikalų komiteto pirmininkas Latvijoje, Latvijos parlamente. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už šio susitikimo su nacionaliniais parlamentais organizavimą, kad mes irgi galėtume dalyvauti diskusijose dėl bendros žemės ūkio politikos. Mes veikiname komisaro Čiološo pasisakymą. Mes pasisakome už tai, kad tiesioginių išmokų sistema būtų teisinga, remtusi istoriniais kriterijais ir išnyktų ta, tas neteisingas jos paskirstimas. E, daugiametė finansinė programa turėtų tapti diskusijų pagrindu, bet naujausios diskusijos dėl finansinių perspektyvų, e, kažin ar padarys naują tiesioginių išmokų sistemą teisingesnę ir konkurencingesnę, nes vis dar tos išmokos išliks neproporcingos. Taigi, reikia siekti rimtesnės ir drąsesnės e, konvergencijos nuo 2014 metų. Atėjo laikas užbaigti tokią sistemą, kai turtingesni ūkininkai vakaruose gauna daug didesnės išmokas, kai jų neturtingesni partneriai rytų Europoje gauna mažesnės išmokas. Komisijos E, pasiūlymai dėl tiesioginių išmokų paveiks Latvijos ūkininkus. Mūsų parlamentas šį ketvirtadienį dėl to rengia neįlinę sesiją. Mes išreikšime susirūpinimą paskutiniais komisijos, dėl paskutinių komisijos e, biudžetinių pasiūlymų, nes mūsų nuomonė jie tik padidins skirtumus tarp valstybių narių, ypač turiu galvoje ūkininkus. Dėkui. Grazie. E adesso il turno dell'Assemblea nazionale bulgara. Do volentieri la parola. Bulgarijos nacionalinės asamblėjas atstovė Jančeva. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos būsima žemės ūkio bendroji politika yra labai svarbi Bulgarijos žemės ūkiui Bulgarijos, kuri yra nauja ES valstybė narė. Mes norėtume, kad būtų taikomas vienodos tiesioginės išmokos visiems ES ūkininkams, kad jie būtų vienodai traktuojami. Išmokos Bulgarijai Bulgarijai 2014 metais turėtų būti suvienodintos, o ne 2016 metais. Tai neturėtų būti didelė našta ES biudžetui, bet tai būtų įrodymas, kad Bulgarijos ūkininkai yra lygus bendrosios Europos žemės ūkio politikos partneriai. Žinoma, e, ekologinio ūkininkavimo skatinimas yra labai naudinga priemonė ir siekinys, tačiau neturėtų jis sutapti su antrojo ramščio išmokomis. Šitas komponentas turėtų būti papildomų išmokų forma įgyvendinimas. įgyvendinimas. Mes manome, kad šita parama turėtų būti teikiama tik tai aktyviems ūkininkams. Kita vertus, aktyvaus ūkininko apibrėžimas turėtų būti naujai suformuluotas, atsižvelgiant į nacionalinius kriterijus, be kita ko mes pritarėme siūlymams teikti paramą mažiems ūkininkams. Ypatingas dėmesys vis dėlto turėtų būti teikiamas vienodoms išmokoms vidutinės, vidutinė dydžio ūkininkams. Grazie. E adesso il turno della Camera dei rappresentanti di Malta. Ačiū. Toliau žodį suteiksime Maltos parlamento atstovui, ponas Filip Mitsut. Eh, Dėkui, ponė pirmininkė norėčiau pakalbėti apie naujus kriterijus, mokėjimų naujus kriterijus. Aš manau, kad paskatos jauniems ūkininkams, inovacijų skatinimas turėtų būti pagrindiniai naujosios e, žemės ūkio politikos e, dalykai. Pasižiūrėsiu į BŽUP iš savo šalies perspektyvos. Aš manyčiau, kad BŽUP turėtų siekti geresnės pusiausviros, lyginant su tuo, ką mes turime dabar. Turiu galvoje senasias valstybės narės ir naujesnės, tokias kaip Malta. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, ponė pirmininkė, yra štai kas. Tas didelis skirtumas tarp didelių ir mažų ūkių, kuris egzistuoja. Daugelis yra, yra tokių ūkininkų, kurie net nežino, kaip jie galėtų pasinaudoti bendra žemės ūkio politika ar kokiomis priemonėmis galėtų naudoti sukininkaudami. Daug dokumentų e, įvairių taisyklių, ta visa administracinė našta turėtų būti sumažinta. Trečiasis dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, kad negalima taikyti e, tokio požiūrio, kad viskas, kas tinka vieniems, visiškai tinka ir kitiems reikia neužmiršti ūkininkų, kurie ūkininkauja nepalankiose teritorijose, nepalankiose žemėse, o turi konkuruoti su tais, kurie ūkininkauja palankiose teritorijose. Taigi į visus šiuos dalykus e, turėtų būti atsižvelgta. Pavyzdžiui, mūsų atveju Maltoje kai ūkininkas yra labai labai smulkus. E, jis galėtų nusivylęs nutraukti ūkininkavimą. Reikia nepamiršti ir tokių dalykų. Ačiū, dabar vėl kalbės Europos parlamento kolegos ponas Aknu. Dėkui, ponė pirmininkė. Lordų rūmai e, irgi parengė ataskaitą šią temą, ypač kalbėdami apie tyrimų svarbą. Bet žalieji aktyvistai išgazdino visuomenę, gazdindami mokslinių tyrimų e, rezultatais žemės ūkija. E, e, rezultatais žemės ūkija dar susidaro iliuzijos, kad ūkininkai prisideda prie šiltnamio efekto sukūrimo ir prie kitų blogų dalykų. Tas mane labai neramina. Ir trys e, šaltos žiemos e, buvo nenaudingos turbūt ne dėl to, kad prisidėjo prie klimato kaitos, bet dėl to, kad ūkininkai para, prarado dalį produkcijos. Tai, kad komisija nesugeba tinkamai atsižvelgti į esamą situaciją, ko gero neleidžia jungtinės karalystės ūkininkams jaustis e, saugiai tiek galėčiau pasakyti kritikuodamas komisiją. Ir galbūt jums nepatinka mano kritika, bet bent jau sutaupiau 26 sekundės. Dėkui, ponė Agnių, už spartų savo minčių išdėstymą. Dabar vėl suteiksime žodį nacionalinių parlamentų atstovams. Suomijos parlamento žemės ūkio komiteto pirmin, pirmininkas ponas Lepa. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti už puikius pasisakymus. ES reiks veiksmingos žemės ūkio politikos, kuri būtų tinkamai finansuojama. Reikia išlaikyti sąlygas, leidžiančias išlaikyti sėkmingą žemės ūkį visose ES regionuose. Mūsų gamtinės sąlygos e, lemia tai, kad žemės ūkio gamyba Suomijoje yra ribota. Ir dėl to mes manytume, kad turėtų būti teikiama parama tokioms sunkioms ūkininkams, ūkininkaujantiems sunkiose sąlygose. Ir tas galėtų būti daroma iš antrojo ramščio. Mes manytume, kad reiktų arba e, pašalinti 150 eurų ribą už hektarą arba tą ribą padidinti. O kalbant apie e, ekologiškumo skatinimo paramą, reiktų mažinti biurokratinę naštą ir paprastinti taisyklės. Buvo daug kalbama apie uh, rinką, apie žemės ūkio produktų rinką. Reikia, kad produktai, kurie importuojami į ES atitiktų tuos pačius aplinkosaugos ir saugos kriterijus, E, trečiosiose šalise, iš kurių jie atvežami. Taigi reiktų siekti tą užtikrinti ne tik Europos, bet ir viso pasaulio lygmenių. Dėkojame, grįžtame į Vokietiją ir suteikiu žodį Žemės ūkio komiteto maisto ir vartotojų reikalų atstovui Bundestage. Gerbiamas pirmininkė, komisarė, kolegės ir kolegos, dauguma komitetų narių ir taip pat Bundestago parlamentarai pritarė komisijos kompromisiniam pasiūlymui. Mes norime pabrėžti, kad bendroji žemės politika buvo sėkminga bendrėjai apskritai ir ypač naudinga Vokietijai kadangi mūsų regionuose jau susiformavo labai veiksmingas žemės ūkis, mes daug eksportuojame ir gaminame labai aukšto lygio, kokybės lygio produktus ir mūsų e, ūkis yra tvarus. Tačiau jeigu mes kalbame Vokietijoje apie galimybę apsirūpinti maisto produktais, turime suvokti, kad kiekvienas teiginys apie finansavimo pakeitimą yra suprantamas e, nevienareikšmiškai. Žinoma, e, negalim tai būti, kad e, tiesioginių išmokų dydis skiriasi atskiruose valstybėse, tačiau vis dėlto mes manome, kad šitų išmokų mažinimas kaip principas yra neteisingas ir nepriimtinas, kadangi mes tarpame tarpsi mokesčių patarėjais, konsultantais, kurie turėtų paaiškinti, kurioje srityje ką finansuoti, ką skatinti, o ne leisti patiems apsispręsti savarankiškai ir e, suteikti galimybę pačiam pasirinkti ūkininkavimo sferą e, ekologinis ūkininkavimas arba žalios ekonomikos skatinimas Vokietijoje nėra taip aktualus, kadangi mes jau pagal natūrą 2000 ir taip pat Pagal kitas programas esame numatę daugybę skatinimo priemonių ir tokio papildomo ES skatinimo instrumento nereikia. Grazie, Presidente. Dėkojame. Dabar suteiksime Luksemburgo parlamento rūmų atstovams, tai yra Mes žinome labai gerai. Dėkui, Paulo. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tokį, tokį įdomų renginį. Noriu pasakyti, kad mes labai pritarėme pono Des pozicijai Europos parlamento pranešėjui. Mes pasisakome už tvirtą BŽUP užtinkama jos finansavimą, o turint galvoje komisijos pateiktas finansinės perspektyvas, manau, kad jos yra puikus pagrindas tolesniem dėrybom šioje srityje. Mes pritartume, kad šioje bendroje žemės ūkio politikoje prioritetas būtų skirtas maisto saugai, kokybiškiams maisto produktams, kurie būtų žauginti, pagaminti tvariai. Taigi mes laikomės tos nuomonės, kad bendra žemės ūkio politika turėtų judėti tvarumo kryptimi ir strategija, BŽUP strategija iki 2020 metų į tai atsižvelgtų. Taigi mes pasisakome už teisingą tiesioginių išmokų paskirstimą Jos e, sudaro nemažą dalį ūkininkų pajamų, bet tos išmokos turėtų būti skirtos aktyviem ūkininkam, ūkininkaujantiem ūkininkam. Mes norime, kad bendražėmės ūkio politika būtų tvari, tausojanti aplinką ir tai būtų užtikrinama pasinaudojant antruoju ramščiu mums kyla šiek tiek nerimo dėl tiesioginių išmokų 30 procentų paskirimo agro aplinkosauginiams dalykams. Liuksemburgė dabar pagal antrąjį ramstį yra labai daug tokių agro aplinkosauginių priemonių, kuriuose dalyvauja ūkininkai. Jei šios priemonės bus įtrauktos į pirmąjį ramsti, nedidinant, nedidinant tiesioginių išmokų tai sryčiai, tai maždaug 30 e, procentų ūkininkų nebegalės šią galimybę pasinaudoti pagal antrąjį ramsti. Taigi mes norėtume, kad būtų rastas sprendimas, e, kad tos agroekologinės priemonės, kurios dabar naudojamas pagal antrąjį ramsti, nenukentėtų ir kad e, e, tiesioginės išmokos e, taip pat būtų skirtos ir pažeidžiamiems rajonams, pažeidžiamiems regionams, kuriuose pas mus taip pat yra tokių ūkininkų. ir kad pagal naują tiesioginių išmokų paskirstimo tvarką tokie ūkininkai nenukentėtų. Taigi mes skatintume ieškoti lankstumo, kad priemonės būtų galima naudoti ir pagal pirmąjį, ir pagal antrąjį ramsti. E Ačiū. Dabar kalbės Austrijos Bundesrato atstovas, kolega Ačiū pirmininkė, ačiū Jums ir už galimybę pasisakyti šiame posėdyje. Noriu pasiveikinti Europos parlamentą už tai, kad aiškiai pasisako už išmokas ir už tai, kad jos išliktų tokios pačios, kokios buvo lygi šiol, nes tik taip yra įmanoma vykdyti tvarę žemės ūkio politiką. Koks yra aplink, žemės ūkio politikos tikslas gauti uh, saugų, sveiką maistą tokią kainą, kuris, kuri atitiktų gamybos kainą Europoje. Dėl skirtingų išmokų dydžių noriu pasakyti, kad žinoma, turi būti, sistema turi būti teisingesnė, tačiau juk mes turime ir skirtingus atlyginimus ir reikia atsižvelgti į ap, skirtingus aplinkosaugos reikalavimus bei geografinę padėtį į visą tai reikia atsižvelgti skaičiuojant tiesioginės išmokas. Labai svarbu susitelkti į rinką, kad žemės ūkija rinkos taisyklės taip pat galiotų ir kad būtų atitinkamų priemonių rinkai reguliuoti. Tos priemonės turi tarnauti ūkininkui ir užtikrinti kainų stabilumą, nes tik tai kainų stabilumas garantuos tolesnės investicijas ir atvers jauniems ūkininkams veiklos perspektyvas. Be to, tai garantuoja vartotojams apsirūpinimą maistu. Kaip ir kolega iš Luksemburgo, E, noriu pasakyti, kad Austrijos žemės ūkis yra tikrai labai ekologiškas ir dabartiniai ekologiškumo skatinimo reikalavimai turėtų būti dar didesni, ambicingesni ir kad galima būtų atsižvelgti į tas šalis, kurios ir taip labai ekologiškai augina ir kad tos šalis turėtų iš to daugiau naudos žemės ūkis turi tapti ir regionalesnis, ir europietiškesnis vienu metu. Ačiū. Dėkoju. Dabar grįžtame į Didžiąją Britaniją, į Lordų rūmus ir suteikime žodį Lordui Carter. Jis yra Žemės ūkio, žuvininkistės ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas. Gerbiamas pirmininkė komisarė, kolegos, aš norėčiau padėkoti už pakvietimą susitikti šiandien ir aptarti šią labai svarbę temą šiuo labai sudėtingu laikotarpiu. Tai padėkoju komisarui, kad jis rado laiko susitikti su mumis. Mano Lordo rūmų Žemės ūkio komitetas praėjusį savaitgalį parengė ataskaitą pranešimą apie žemės ūkio politikos inovacinės priemonės. Mes gavome įvairiausių pasiūlymų ir nuomonių. Aš norėčiau pacituoti vieną, kuris sako, kad mes ES manome, jog žemės ūkis yra seno raugo ekonomika ir mes turime ją atnaujinti Kai kas mano, kad mes turėtume ir toliau elgtis ir gaminti taip kaip XIX amžiuje ir neterštume aplinkos. Tačiau čia mes susidurime su strateginiu uždaviniu, tai yra aprūpinti 500 milijonų gyventojų maisto produktais, ar galbūt galvotume apie viso pasaulio e, išalkusius e, ir galvotume apie gamybą jiems. Todėl visų pirma reikėtų galvoti apie inovacijų sąjungą iki 20 metų ir galvoti apie tvarę žemės ūkio politiką ir inovacijas. Taigi visą tą retoriką reikia paversti realybę. Galvojant apie žemės ūkio politikos finansavimą, reikėtų vis dėlto padidinti žemės ūkioj skirtą finansavimą. Šitos e, priemonės, skatinimo priemonės turėtų būti ir toliau e, tiekiamos per pirmąjį ramstį, papildomai pasidelgiant į pagalbą antrąjį ramstį. Visų pirma, labai svarbu steigti konsultacinės paslaugas įmoninkams, ūkininkams ir komisijai dabar tenka didžiausia atsakomybė skatinti inovacijas žemės ūkio srityje ir sieti tą tikslą su kitais ES direktoratais. Grazie Lord Carter e adesso andiamo a... Dėkoju Lordui Carteriui. Dabar suteiksime žodį Prancūzijos senato atstovui Žemės ūkio komiteto atstovas Jean-Paul Imorin kalbės. Gerbiamas ponios ir ponai, aš nenustebinsiu pasakydamas, kad bendrosios žemės ūkio politikos reforma labai svarbi tema Prancūzijai ir jos senatui. Mes dirbome dviem kryptimis. Pirmos, pirmiausia, pareiškime savo nuomonę apie komisijos komunikatą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos, kadangi ši ši e, politika nebuvo pakankamai svarbi, o dabar galvojant apie tai, kad ta politika ir toliau išliktų veiksminga ir galvojant apie apsirūpinimą maisto produktais, mes turime užtikrinti, kad ir toliau žemės ūkis liktų mūsų svarbiausias gamybos paveldas Labai svarbu, kad pirmasis ramstis ir toliau būtų ekonominių požiūrių veiksmingas, kad būtų gaminami aukštos kokybės maisto produktai, o antra kryptis tai yra teritorinis principas. Dėl jo mes turime šiek tiek abejonių, turime abejonių ir dėl ekologinio ūkininkavimo skatinimo e, siūlymų. Mes 2010 metais parengėme atitinkamą pranešimą šiuo klausimu ir jūs rasite dokumentų e, suvestinėje. Kitas dalykas, mes parengėme savo nuomonę ir apie komisijos komunikatą, kurioje teigiame, kad nacionalinių valstybių parlamentai turėtų bendru, bendrai veikti, pareikšti savo nuomonę, mes turime tapti sąjungininkais vyriausybės ir nacionaliniai parlamentai turi paremti valstybių pastangas. Labai malonu, kad mūsų parlamentas ir Bundestagas prieimė bendrą deklaraciją. Maisto produktų saugos ir hygienos klausimai yra strateginiai ir todėl reikėtų pamiršti tas istorinės nes atskaitos uh, gamybos kvotas ir pereiti prie naujesnių principų. Šitos diskusijos parlamentuose turėtų vykti toliau. Mes bendradarbiavome su Italijos, e, Ispanijos senatais ir kitais parlamentais. Deputati Rumė. Dabar suteiksiu žodį Rumunijos parlamento atstovui. Jan Fučia. Domnule președinte, domnule comisar, mulțumim primul pentru. Pirmininkė, komisarė, noriu visų pirma padėkoti už šį susitikimą. Komisijai tikrai teko sunkių užduotis ieškoti kompromiso. Tiksliau komitetui teko sunkių užduotis ir jis tą užduoti įvykdė labai gerai. Rumunijai yra svarbu, kad dabartinis žemės ūkio paramos lygis būtų išlaikytas. Tuo pačiu mums reikia didinti žemės ūkio produktivumą ir užtikrinti jo tvarumą. Reikia pagalvoti apie biotehnologijų naudojimą žemės ūkyje. Ir sieti savo tikslus su moksliniais tyrimais, kurie atliekami jau kelis dešimtmečius. Rumunija siekia, kad visi ES ūkininkai turėtų vienodas konkurencinės sąlygas ir Europoje, ir netgi už jos ribų. Valstybės narės turi, žinoma, remti savo regionus. Turime nepamiršti ir konvergencijos politikos, kuri tęsis iki 2016 metų. Mes negalime įgy... Europoje pakęsti dviejų lygių politikos. Įsivaizduokite, kas tokią situaciją, tarsi visi ūkininkai būtų viename lėktuve ir vieni tupėtų kažkur kampe, o kitiems būtų pateiktas pirmos klasės vietos su šampanu. Taigi ES reikia tik vieno lėktuvo, kuriame visi sėdėtų vienodomis sąlygomis. Reikia mažinti ir biurokratiją, kad būtų galima tuos reikalavimus, kuriuos kelia ES dar ir įgyvendinti. nepamirškime, kad mes gaminame ne tik ES rinkai, bet ir viso pasaulio rinkai. Prieš dešimties minučių per traukėlę dar pakviesiu kalbėti tris parlamentarus, sako pirmininkas. Dabar kalbės Lenkijos parlamento atstovas, Žemės ūkio komiteto pirmininkas, ponas Sneviskis. Niovskis. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti šiame svarbiame posėdyje. Norėčiau pasakyti, kad Lenkija turi labai stiprią žemės ūkio politiką. Čia yra, mes turime ir stabilų biudžetą skirtą žemės ūkio politikai. Ir mums, žinoma, dabar tenka ypatinga užduotis, ministras Savickis apie tai jau kalbėjo, Bet jis kalbėjo ir apie tai, kad mes dar kol kas esame labai toli nuo tikros bendrosios žemės ūkio politikos, dar turime nuveikti labai daug. Žinoma, kad yra skirtumas tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių, tačiau naujosios narės turi didelių lūkesčių, o senosios yra įpratę elgtis taip, kaip lygi šiol ir tą irgi galima suprasti. Leiskite grįžti man prie pono Des pranešimo. Ir kas yra ta didžioji ekologinio ūkininkavimo skatinimo problema, ekologiškumo skatinimo problema? Lenkijoje des pranešimas buvo priimtas kai kuriais atžvilgiais skeptiškai. Sakykime, kalbant apie CO2 emisijas, kaip minėjo kolega iš Švedijos, reikalingas tam tikras žemės ūkio ir aplinkosaugos politikos koordinavimas. Lenkija, pavyzdžiui, labai priklauso nuo anglies ir CO2 iš metalų, žinoma, pas mus yra nemažai. Todėl mums kyla kai kurių problemų su tuo ekologiškumo skatinimu norėčiau pakviesti šią problemą nagrinėti, ati, panagrinėti atidžiau. Negalime tiesiog atsilošti ir užmiršti tos problemos, nors galbūt ne visoms šalims tai yra tokia aktuali problema. Šis pranešimas tikrai paliečia labai daug temų, bet man labiausiai rūpi tik kelios. Uh, Sakykime, komisija, e, komitetas minėjo cukraus ir pieno kvotų klausimą. Ir mano šaliai tai labai svarbus klausimas, kurio, į kurį dar reikėtų atkreipti papildomo dėmesio. Ačiū. Ačiū pirmininkė. O dabar kalbės Europos parlamento atstovas, ponas Rubiks. Ačiū. Pone pirmininkė jau beveik dviejus metus. Ačiū, ponė pirmininkė, jau beveik dviejus metus aptarinėjame bendrą žemės ūkio politiką ir jos perspektyvą iki 2020 metų. Bendrai žiūrint, visi sutarė, kad turėtų būti tie vadinami tos vadinamos žalinimo priemonės, ekologiškumo skatino priemonės, kad parama turėtų būti skirstoma teisingai, bet kai pereiname prie konkrečių skaičių ir formulių, ta vieninga pozicija suyra. Tos naujienos, kurias vakar išgirdome iš komisijos, nėra pozityvios bent jau šimtam, 133 tūkstančiam ūkininkų Latvijoje 33 procentai e, vidutinių tiesioginių išmokų e, Europos Sąjungoje dabar tenka e, mums tenka tik 33 procentai tiesioginių išmokų. Ir tas skaičius ateityje mažės, tai ar tai yra teisinga? yra trys pranešimai bendros žemės ūkio politikos perspektyvų tema ir aš gerbiu visus pranešėjus, bet skatinčiau nuo e, teorinių dalykų pereiti prie praktinių. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai Rubiks, dabar Austrijos nacional e, rat atstovui suteiksiu žodį, žodį tai bus Wolfgang Hubep. Dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai. Aš norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms ir paprieštarauti kolegą iš Vokietijos. Tiesioginių išmokų mažinimas yra būtina teisingumo užtikrinimo prielaida. kadangi nuo to priklauso, ar visuomenė pritars mūsų siūlymams. Jeigu pažvelgtume į visus tris pranešimus ir, taip, ir deso pranešimą ir kitą pranešimą, kuriame yra matyti vairūs variantai, visur yra kalbama už tai, kad būtų stiprinta ekologija, kad būtų kalbama apie uh, E, kitus projektus, tačiau mes visą tai jau girdėjome, tai yra ekologinis ūkininkavimas. 34, 34 2005 metų reglamentas jau suformulavo atitinkamas nuostatas ir todėl aš nematau nieko jūsų pranešimuose apie ekologinį ūkininkavimą. Į tik tai des pranešime yra nedidelė užuomina apie tai. Kolegos kalbėjo apie tai, kad žemės ūkis turėtų būti be modifikuotų organizmų. Genetika žemės ūkėje nėra ta perspektyvinė kryptis, apie tai kalbėjo daugybė regionų ir aš džiaugiuosi, kad ir komisaras supranta, kad biotehnologijos neužtikrins aukštos kokybės produktų ir dėl finansinės programos. Mes visuose parlamentuose turime siekti labai svarbaus uždavinio. Tai yra sutelkti dėmesį į tą sritį, kuri gali užtikrinti daugiau finansinių išteklių. Tai yra finansinių sandorių apmokėsinimą tai galės išlaisvinti daugiau lėšų bendrai žemės ūkio politikai ir leistų nemažinti tiesioginių išmokų, bet kartu daugiau investuoti į žemės ūkį. E, Ačiū. Na, o dabar grįšime į Vokietiją ir suteiksime žodį poniai Ulrikai Höfkind. Ačiū. Aš kaip vokietė dabar pritarsiu prieš tai kalbėjusiam kolegai iš Austrijos. Žemės ūkio politika, žinoma, tampa vis reikšmis, reikšmingesnė atsižvelgiant į mūsų iššūkius, į užtikrinimo, apsirūpinimo maistų saugumą. Ir panašiai. Mums reikia tvarios žemės ūkio politikos ir tvaraus apsirūpinimo. Švaistimas šioje srityje yra neleistinas dalykas ir nebūtina mums gaminti daugiau, kad aprūpintume viso pasaulio rinką, reikia tiesiog tvariai naudoti tai, ką turime. Greeningas ar ekologinio ugnigavimo skatinimas, ekologiškumo skatinimas, tai yra mums priimtinas dalykas, mes kalbame šiame pranešime ir apie supaprastinimą. Taip, vis, čia galėtumėm panaudoti tą kiaušinio baltymo taip vadinamąją strategiją ir antroji. Antroj, antrasis ramstis, jame yra numatyta daugybė naujų instrumentų, parama mažiems ūkiams, kurie negali išsilaikyti pasaulinėje rinkoje be paramos kai kurių dalykų dar trūksta ir antrajame ramstyje, būtent tie maži ūkiai, juos nepakankamai atsižvelgiama. Kas dėl ribojimo, išmokų dydžio ribojimo, apie tai diskutuojama labai plačiai, Reino žemėje Pfalce. Mes manome, kad tai yra teisinga, bet reikėtų susijęti tą ribojimą, sakykime, su našumu ar darbo vietų išsaugomu ir panašiai. Kas dėl rinkos sąlygų keitimo ar gerinimo, nereguliavimas ar dereguliavimas mums nėra priimtinas, kai galvojam apie pieną, apie cukrų, apie vyno rinką. Reikia atvirumo šioje srityje, reikia galbūt eiti nauja kryptimi, bet neatsisakyti visiškai reguliavimo. Tyrimams, žinoma, reikia kreip, skirti kuo daugiau dėmesio, bet nebūtinai tai turi būti genetiniai tyrimai. Tiesiog galime ieškoti kitokio pobūdžio inovacijų žemės ūkio srityje. Grazie Presidente, adesso 10 minuti, solo 10 minuti. Dėkoju, dabar 10 minučių pertrauka ir toliau bus antrasis diskusijų etapas. Ačiū.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 Allora riprendiamo i lavori. È molto... Taigi, pradėkime, tiksliau sakant, tęskime darbą. Dabar suteiksiu žodį Kipro parlamento atstovui, Žemės ūkio ir gamtos išteklių komiteto pirmininkui, ponas Janakis. Dvi minutės. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai. norėčiau padėkoti Žemės, e, Europos parlamento Žemės ūkio komitetui už šį susitikimą. BŽUP reforma yra labai aktualus klausimas, jinai rūpi mums visiems. Kipras remtų teisingesnį išteklių paskirstimą remiantis objektyviais kriterijais. Taip pat reikia atsižvelgti į klimato kaitos poveikį, reikia siekti e, kaimo vietovių e, plėtros. Taip pat reikia gerinti gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse siekiant šių tikslų reiktų teikti subalansuotą paramą ūkininkam ir būtent šiam aspektui bendroje žemės ūkio politikoje turėtų būti skiriamas dėmesys. Reikia skatinti jaunus ūkininkus, reikia užtikrinti socialinę sanglaudą. Tai leistų E, pagerinti kaimo bendruomenių gyvenimo sąlygas, tai patrauktų jaunimą užsimti žemės ūkiu. Visi jaučiame dabartinės ekonominės situacijos pasiekmes, reikia optimaliai panaudoti e, žemės ūkio žemę esamus išteklius ir pritaikyti bendrą žemės ūkio politiką kiekvienai valstybei nariai ir jos specifikai. Tai nėra tik e, žemės ūkio produkcijos gamyba, tai yra labai, įvairo, labai įvairi veikla ir joje dalyvauja labai nemažai mūsų piliečių. Dėkui. Dėkoju. Toliau žodis Estijos parlamento atstovui. Kaimo reikalų komiteto pirmininkiai poniai Tvikso. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už šio posėdžio, šio sustikimo suorganizavimą. Taip pat dėkoju komisijai ir Lenkijos ministrui už pristatymus. Bendra žemės ūkio politika turėtų būti bendra Europos politika. Tiesioginės išmokos turėtų būti paskirstomos teisingiau tarp valstybių narių. Dabar tie skirtumai tarp valstybių narių yra labai dideli ir tai iškraipo konkurenciją vidaus rinkoje bendro žemės ūkio politikos reforma turėtų labiau orientuotis į gamintoje žemės ūkio produktų gaminimo grandinėje. Tos teritorijos, kuriuose našumas mažas, turėtų išlikti pirmajame ramstyje. Ir jų pagrindas, jų, jų veiklos pagrindas turėtų būti modernizuojamas. Mus taip pat jaudina vakarykštė žinia dėl biudžeto. Pereinamasis laikotarpis, kuris yra siūlomas, apsunkina mūsų ūkininkų, Estijos ūkininkų padėtį. Mes taip pat pritarėme mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrai. Do volentieri la parola al viceprezidente. Žemės ūkio komiteto atstovas Italijos parlamente. Tikoju, ponė pirmininkė, kolegos ir kolegės. Labai džiaugiuosi Europos parlamento iniciatyva suorganizuoti šitą susitikimą sustikimą, kuriame kartu su nacionaliniu parlamento atstovais būtų aptariama ši labai svarbi tema - bendroji žemės ūkio politika ir jos reforma. Italijos senatas suformulavo savo nuomonę šiuo klausimu Lorenzo Pečioni. Gali patvirtinti, kad mes parengėme atitinkamą nuomonę. Ir suformulavome tam tikras labai svarbes temas. Tai yra tiesioginių išmokų, kaimo plėtros tema, taip pat e, paramos tiekimo procedūrų supaprasinimo klausimas. Labai svarbus žemės ūkio vaidmuo skatinant e, bendrą ūkio vystimasi ir užimtumą žemės ūkio veikla turėtų būti plėtojama turint galvoje globalius iššūkius. Labai svarbu pritraukti į žemės ūkio veiklą e, jaunus ūkininkus ir moteris. Tačiau komisijos komunikate yra pateikiama įvairiausių kontroversinių pasiūlymų, ir mums atrodo, kad reikia dėti papildomų pastangų. Tas kelias, kuriuo mes šiandien pradėjome žengti, yra teisingas, tačiau reikėtų mažinti netolygumus, taip pat reikėtų vykdyti skatinimo politiką, o ne e, apskritai politiką, kuri yra pagrista istoriniais gamybės radikliais. Niderlandų senato atstovas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Su didžiuliu susidomėjimu klausausi pasisakymų, deduosi juos į galvą. Norėčiau padėkoti kolegai už įžanginę kalbą, už tai, kad Europos parlamente taip profesionaliai sprendžiamas šitas klausimas pirmoji, pirmasis ramstis kelia daugiausia rūpeščių rytų Europos valstybėms. Mes esame valstybė narys, na, valstybė ES steigėja ir todėl gavome didelės naudos iš bendrosios žemės ūkio politikos. Todėl labai sudėtinga būtų iš pertvarkyti pirmąjį ramstį. Vis dėlto to turime siekti, galvodami apie ambicingus tikslus ir aš manau, kad jų galima įgyveninimo galima siekti. Antrasis ramstis dar nėra taip aiškiai apibrieštas, yra daug pavojų ir rizikos elementų. Valstybės, jų vyriausybės galbūt norėtų geriau pačios savo nuožiūrą naudoti tas lėšas, kadangi yra įvairiausių specifinių problemų mūsų šalyje ir kitose valstybėse. Tačiau kalbant apie antrąjį ramstį, vis dėlto reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų e, finansuoti tam tikras bendro vados kubos programas. Pavyzdžiui, apie... Ook aan de heer Piebalgs mee te geven. Want... Buvo pateiktas pavyzdys apie žalėje Siciliją arba žalėje Suomiją. Skirtumai čia yra akivaizdus. Taip pat mes turime pakalbėti apie inovacijas, suteikti tam tikrus įgaliojimus veikti komisarų Piebalks. Ačiū. Dabar kalbės Europos parlamento atstovas kolega Tanidis. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau pateikti keletą komentarų. Žinom komisijos poziciją dėl biudžeto, dėl bendro žemės ūkio politikos. Ir turbūt aišku, kad kyla labai daug klausimų dėl to, kaip bus įgyvendinti, įgyvendinami šie nauji pasiūlymai, bet aš manyčiau, kad mes turėtume pritarti bendrai jų krypčiai, pagrindiniai jų krypčiai, nes šie nauji pasiūlymai siekia panaikinti, sumažinti tuos skirtumus, kurie dabar egzistuoja, e, taikant bendrą žemės ūkio politiką. Ir manyčiau, kad daugeliui ūkininkų būtų priimtina, jei parama neapsiribotų tik tai tiesioginėmis išmokomis, bet kad ūkininkai taip pat būtų remiami ir už tai, kad gamintų žinoma geros kokybės produkciją e, su saugomais geografiniais ir vietos pavadinimais, kurie geriau įsitvirtintų rinkoje ir kurie sukurtų didesnę Um, pridėtinę vertę. Dėkui Spyros. Toliau Vokietijos Bundestagas. Ja, schönen Dank. Ähm, wir Ostendorf. Ačiū. Kaip jau paaiškėjo, Vokietija neturi vieningos nuomonės dėl bendros žemės ūkio politikos reformos. Mes sveikiname komisaro Čiolos veiklą, ir manome, kad reikia rimtai imtis bendrosios žemės ūkio politikos, bet mes kaip žalieji stipriai smarkiai pasisakome už tai, kad žemės ūkio politika turi atsižvelgti į visuomenės nuomonę. Ir kriterijai turi būti tokie, kurie atitinka visuomenės lūkesčius. Pavyzdžiui, gyvūnų gerovė ir gyvūnų apsauga nevaidina čia jokio vaidmens. Jeigu mes norime, kad visuomenė pritartų mūsų žemės ūkio politikai, tai reikia atsižvelgti ir į tai. Mes e, mūsų šalyje diskusijos dėl e, masinio gyvūn, gyvūnų auginimo yra labai audringos, kartais netgi vos ne karo stovis yra kai kuriuose kaimuose, kur nori įsikurti masinės fermos. Kitas dalykas - klimato kaita ir bioįvairovė. Klima, apie klimato kaitą mes dažnai kalbame, bet per mažai kalbame apie bioįvairovę, nes žemės ūkis, jeigu jis yra labai intensyvus, jis greuna bioįvairovę. Todėl mes ir norime, kaip žalieji, atsižvelgti į tai, kad ne, negali būti auginami vien tik tai baltymingieji augalai, reikia užtikrinti bioįvairovės išsaugojimą pirmajame ramstyje. Mes Vokietijoje manome, kad jeigu bus nesilaikoma ekologinio ūkininkavimo, e, principų, tai reikėtų išmoką sumažinti ne iki 70 procentų, bet dar daugiau. Kitas dalykas tai yra fiksuoto dydžio bendrosios išmokos. Mes mm, pritartume tokiai politikai ir e, kol kas kovojame už, už tiesioginių išmokų apribojimą. Tikrai nemanome, kad kažkoks ūkis turintis daugybę tūkstančių hektarų uh, ir tik tai kelis darbuotojus turi gauti keliasdešimt tūkstančių eurų išmokų, kai tuo tarpu maž, mažesnis ūkis, kuriame dirba lygiai tiek pat žmonių, gaus daug mažesnės išmokas. Tai neteisinga. Ačiū, dabar grįžtame į Graikiją ir suteiksiu žodį ponui Hakmet Kacijosmaku. Dėkui, ponė pirmininkė. Man ypatinga laimė šiandien būti čia kartu su jumis. Manau, kad šis susitikimas, Europos parlamento susitikimas su nacionaliniu parlamento atstovais yra labai svarbus. Bendra žemės ūkio politika. Aš norėčiau pakalbėti apie tabaką. Pirmiausia, apie tą tabaką, kuris auginamas mano regione tai yra tradicinė labai aukštos, kultūro, labai aukštos kokybės kultūra, kuri paklausi tarptautinėje rinkoje. 15 tūkstančių šeimų gyvena iš tabako auginimo mano regione. E, jie pagamina, kiekviena šeima pagamina nedaug, užaugina nedaug tabako ir kadangi nėra žemės kitų kultūrų, auginti nesigauna. Per paskutiniuosius metus tabakos, e, tabako paklausa mažėja ir šiom šeimom iškyla problemų. Jom Europos pagalba yra būtina, kad galėtų išgyventi. Manyčiau, kad tai yra esminė parama parama tabako augintojams yra ne tik tiems, kas augina tabaką, bet tai yra parama ir mano regionui, ir mano šaliai. Ir reiktų pastangų, bendrų pastangų siekiant remti e, tokius augintojus. Mūsų tabako augintojai dabar praktiškai atsidūrė ties skurdo riba, e, ir yra labai sunerime dėl savo ateities. O apskritai požiūris į tabaką yra neigiamas. Taigi norėčiau pakviesti jūs prisidėti prie e, šių tabako gintojų rėmimo pagal naują žemės ūkio reformuotą bendrą žemės ūkio politiką. Dėkui. O dabar suteiksiu žodį Europos parlamento atstoviai, ponė Luling, jinai yra vyriausia mūsų parlamento narė. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dvi problemas, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką po 14 metų. Pirmiausia, tai pieno kvotų panaikinimas, kuris yra numatytas, bet kol bus panaikintos, buvo pažadėtas taip vadinamas soft landing, sklandus, neskausmingas pereinamasis laikotarpis. Europos sąjunga pagamina mažiau, e, apskritai pagamina, daugelis valstybių pagamina mažiau pieno, negu kad nustatytos kvotos. Yra tik nedaug valstybių, kuriuose pagaminto pieno kvotos yra pagaminta pieno daugiau negu kad leidžia kvotos ir už tai yra įmamas mokestis. Tikimasi, kad kai bus panaikintos kvotos, tas, tas mokestis taip pat bus panaikintas. Ir aš norėčiau, kad mūsų komitetas paremtų E, šioj, šiame mūsų siekyje. Kitas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra auginimo teisių panaikinimas e, vynogininkystės srityje. Daugelis vynogininkų bijo, kad atsidurs nepalankioje padėtyje e, tie, kas gamina aukštos kokybės vinus, e, aišku, kad jų e, vinai yra daug brangesni, nes jų geresnė kokybė lyginant su masiškai auginamomis vynogėmis vynogininkystiai. Taip pat tas paliestų ir šampaną. Sunday Telegraph yra e, netaip seniai išspausdinęs straipsnį apie šampaną ir mane išvadinęs melage. Esu dabar Anglijos e, laikraščių žvaigždė, kaip sakoma, politikoje visos priemonės yra geros, bet noriu pasakyti, kad buvo suorganizuotas keturių valandų seminaras apie šampaną, kuris, aišku, pasibaigė e, tuo, kad mes buvom pavaišinti šampanu, bet būtent per tą seminarą sužinojome, kokie neramumai, e, koks susi, dėl ko rūpinasi m, vynogių ir vinų, vynogių augintojai ir vinų gamintojams. man, nes yra sutarta dėl e, atitinkamo kompromiso, e, dėl auginimo teisių, bet mano nuomonė tas kompromisas yra visiškai negeras ir reiktų kuo greičiau e, imtis spręsti iškilusias problemas. Pono Čiolos nebėra, bet galbūt jo komandos nariai išgirs mano žodžius Mes norėtume, kad e, tie teisėkuros pasiūlymai, kurie pasirodys rūdienį, atsižvelgtų į mūsų rūpesti, o jei ne, į mūsų susirūpinimą, o jei ne, tai mes teiksime atitinkamus pasiūlymus, mes turime priemonių, kaip siekti savo pozicijos dabar dėl biudžeto. Ne bendra žemės ūkio politika kainuoja daug, o tos politikos nebuvimas Europai bus ir socialinė, ir ekonominė, ir aplinkosauginė, ir kultūrinė prasme labai brangus. Ir Austrijos kolegom galiu pasakyti. Finansinių transakcijų sandorių mokestis būtų žemės ūkio politikos gelbėtojas? Ne, ne, netikėkite tuo, jūs tikrai, jis, šitas mokestis tikrai neišgelbės mūsų žemės ūkio politikos. Ačiū. Dėkoju. Pro ponė Lūlink e, neturi kalbėjimo laiko apribojimų, kadangi ji tikrai yra mūsų labai gera atstovė. Ačiū ponia Lulink Jums už pasisakymą. Dabar kalbės Prancūzijos nacionalinio susirinkimo atstovas, e, komiteto vicepirmininkas. Ponas Guber, dėkui, ponia pirmininkė, nacionalinė asamblėja. Taip pat jau yra svarščius šį klausimą. Pateiksiu keletą komentarų. Pirmasis komentaras E, yra susijęs su, su sužalinimo ir ekologiškumo skatinimo dalykais. Noriu pasakyti, kad visa tai bus daroma turint labai ribotą biudžetą, taigi reiškia, kad kažkas bus aukojama. Ir manau, kad tada teks riboti tam tikras išmokas. O visose valstybėse yra nedidelių smulkių ūkininkų ir būtent tiem smulkiem ūkininkam labiausia neigiama prasme yra atsilieps ta nauja žemės ūkio politika. Reiktų. Kitas komentaras. Kitas dalykas, kuris galbūt netiek susijęs su šios dienos diskusijom, mes prašome, kad mūsų gamintojai laikytųsi tam tikrų sanitarinių, sveikatos, gamybos ir kitų standartų, taisyklių, bet daugelis jų nesupranta, kodėl importuojamėm į ES produktam tos pačios taisyklės negalioja, kodėl kitos valstybės, kurios juos įveža ES, nesilaiko tų pačių taisyklių ir tų pačių reikalavimų. Taigi, jeigu mes taikysime skirtingus reikalavimus, tai e, dėl to žemės ūkio atstovai bus e, labai nepatenkinti. Ir dėl to, aišku, nukentės ir mūsų vartotojai, nes jie nebus gerai apsaugoti. Dėkui. Siamo assolutamente d'accordo su questo, tant'è vero che. Sutinkame su jūsų išsakytomis mintimis. Papastankos pranešimas buvo patvirtintas parlamente taip pat. Jame yra raginama ES laikytis abipusišk, abipusiškumo principo. Taigi visiems laikantis tų pačių taisyklių būtų galima užtikrinti lygias konkurencinės sąlygas. Sandoš iš Vengrijos. Dėkoju. Aš norėčiau pasveikinti Vengrų parlamento vardu visus kolegas. Iš esmės mes pritarėme pagrindinėms bendrosios žemės ūkio politikos reformos principams. Tačiau įgyveninant ją nereikėtų daryti ankstesnių klaidų. mes apsunkintume situaciją ūkininkams, jeigu numatytume papildomų reikalavimų, kurie negalėtų įgyvendinti. Ekologiškumo kriterijaus įgyvendinimas, žinoma, turės atitinkamų pasiekmių. Jeigu ir toliau bus importuojami gaminiai iš trečiųjų šalių, pagaminti visai kitokiomis sąlygomis, arba jeigu būtų įvežami gyvulinės kilmės gaminiai, kurie gaminami visai kitomis sąlygomis, tai neužtikrinsime vienodų konkurencinių sąlygų tarptautiniu mastu. Reikia pagalvoti, kaip sugriežtinti reikalavimus trečiosiams valstybėms. Būtent tokios klaidos ir buvo padarytos uh, įgyvenant ankstesnę bendrąją žemės ūkio politiką. Daug dalykų nepatiko Vengrijoje ankstesnėje politikoje. Todėl vis sunkiau tampa augintojams, ūkininkams, dirbantiesiems žemės ūkio srityje atsispirti toms didžiosioms grandinėms verslui ir konkuruoti su jais. Todėl reikėtų pasistengti, kad ūkininkams nekiltų daugiau problemų, negu jų yra iki šiol. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad reikia užtikrinti e, sklandų, e, sklandžią ūkininkų kartos kaitą. Taip pat, žinoma, reikia galvoti ir apie saugų užsitikrinimą pakankamai maisto produktų. Dėkojame, baigiame šį diskusijų raundą. Dar nacionalinių parlamentų atstovai prašo žodį pasakyti dar kartą, tačiau nežinau, ar iš tikrųjų kas nors dar pagėdauja pakartotinai pasisakyti, jeigu ne, tuomet baigsime šį posėdį, kuris leido sužinoti nacionalinių parlamentų nuomonę. Vienai minučiai suteiksiu žodį kolegai iš Austrijos. Wolfgangui Pikoluper. Dėkoju pirmininkė trumpai reaguosiu į kolegės iš Prancūzijos pasisakymą dėl finansinių sandorių apmokestinimo ir mokesčio lėšų. Aš manau, kad žemės ūkio politika turėtų būti skatinama nuo savomis lėšomis, tačiau reikėtų dalintis ir solidarumu su kitomis valstybėmis. Austrija pritarė toms priemonėms. Pritariu kolegai iš Vengrijos saug... apsirūpinimas maisto produktais ir produktų sauga yra labai svarbus dalykai. Aštuntame punkte yra kalbama e, maisto produktų kokybė apsisaugojant nuo mm, nekokybiškų maistų įvežamų iš trečiųjų šalių. Be to, pritarsiu ir Vokietijos kolegos atstovo nuomonį, kad šitas palaipsnis mažinimas paramos yra geras pasiūlymas iš esmės, kadangi mes žinome, kad kaštų veiksmingumas yra užtikrinamas didesnėse įmonėse. Ir žinoma, reikia galvoti apie darbo jėgos tvarumą. Tai turėtų įsisamoninti komisija ir į tai atsižvelgti nacionalinių parlamentų atstovai žinoti, kad reikėtų numatyti vidutinėms įmonėms tam tikrą e, skatinimo ribą, kuri turėtų persikelti palaipsniui ir į didžiasias įmonės. Ir baigiant, papildomos ekologinės priemonės turėtų būti skatinamos, jeigu būtų tuo pasiekiama, kad Bene. papildoma sejomaina. Atrodo, kad daugiau nėra papildomų prašymų pasisakyti. Aš dar kartą norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems ir suteiksiu dar kartą žodį komisijos atstovui. Tai yra e, Lenkijos senato komiteto pirmininkui Jeržiui Kasuliui. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za jeszcze raz udzielenie mi głosu. Ja tylko w formie informacji. Ponas Kruščikovskis, ačiū Jums už šį labai informatyvų posėdį. Sužinojome daug dalykų, kaip galima būtų patobulinti mūsų bendrą žemės ūkio politiką. Mes, kaip pirmininkaujantis šalis, bendradarbiausime. E, su jumis ir su komisaru ir pateiksime visų mūsų, galbūt tokią poziciją, kuri tenkins mus visus. Norėčiau jūs visus pakviesti šio mėnesio 25 ir 26 dieną dalyvauti tokiame susitikime e, Lenkijoje paskutinis toks susitikimas vyko Vengrijoje, bet e, ten dabar būsimame susitikime mes galėsime, galėsime pakalbėti ir apie problemas, kurios kiltų dėrybose su PPO dėl mūsų naujos žemės ūkio politikos. Taigi kviečiu jūs visus e, dalyvauti mūsų e, posėdyje Varšuvoje, kuris vyks rugsėjo mėnesį, rugsėjo 20, 5-26 dieną. Dėkoju. Kaip man buvo pranešta, yra atvykęs Bulgarijos parlamento atstovas, ponas Kasov, ir jis dar nori pasisakyti. Особено важно да се подчертаят. Кой, поня, фирмininkė, visi jau pavargę turbūt nuo komentarų, bet norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Vieną jau paminėjo mūsų Graikijos kolega, kalbėdamas apie tabako augintojus. Čia jau mes įžengėme į konkrečius specifinius dalykus, sutarėme dėl bendrų dalykų, bet kalbėdami apie specifiką turėtume prisiminti tai, ką sakė Graikijos kolega apie tabako augintojus. Bulgarijoje situacija labai panaši. Ten yra taip vadinamų rytietiškų veislių tabako augintojai, kuriem kyla panašios problemos. Ką jūs begalvotumėte apie rūkimą? Bet pasaulyje rūkančiųjų skaičius skirtingai nuo Europos nemažėja. Užtat reiktų atsižvelgti ir į tokius smulkius tabako augintojus. Pirmasis ramstis tiesioginės išmokos yra labai svarbus. Ir jisai turėtų būti pritaikytas tam, kad atsižvelgtų į skirtingas gamybos sąnaudas skirtingoms žemės ūkio kultūroms. Turime čia uh, atskirti, pavyzdžiui, paprikos auginimas vienam hektarui kainuos 600 eurų vienam hektarui, o e, kviečiai kainuos 60 eurų užauginti kvek, e, hektarą kviečių. Taigi tų dalykų irgi neturėtume pamiršti. Gerai. Tai galiu paskelbti, kad šį darbą baigėme. bendravome su 27 šalių atstovais Europos parlamente. Tai šis, išgirdome labai svarbių minčių, atsakymai buvo susiję ne tik tai su atstovavimu 27 valstybių narių ūkininkams, bet tai buvo pasisakymai, kurie išreiškė susirūpinimą dėl 500 milijonų Europos piliečių.